Good morning, colleagues. Um, we're going to begin this morning with point 8. Labadiena, kolegos. Šiandien pradėsim nuo aštuntojo e, darbo turkės punkto. Tai yra EDAPP, Europos duomenų apsaugos priežos pareigūno pristatymas. Taigi, e, džiaugiamės, kad jūs galėsite pristatyti e, ataskaitą už 15 metus, jūs klausite elektroninę versiją ir popierinę versiją, dokumento versija yra prieėjimo. Taigi, prie 15 metai buvo labai svarbus duomenų apsaugos srityje, prengus naują dokumentų paketą. Taigi, ataskaita apie apima labai produktyvius metus e, DPP, nesyvo stebėjimo ir konsultavimo veikla ir, gerbimas Džiovanė, jūs pateiksit, pristatysit savo pasiekimus. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad e, jūs dalyvaujate e, lygio komiteto posėdžiuose ir įvairiom progomis, kai buvo aptarimi e, PRP, PNR, TTP ir skaitinis susidarimas. Taigi aš dėkuoju už jūsų apsilankimus ir aš kaip suprantu, kad jūs kalbėsite apie privatumą apsaugą pirmadienį ir visais šiais klausimais delegacijos Vašingtonė ir San Franciske dalyvavo sustikimuose ir e, tikriausiai bus klausimų ir apie šitų delegacijų veiklą. Taigi ačiū, kad atvykote ir iš karto noriu suteikti Jums žodį, na, galbūt Jums 10 minučių, jeigu Jums taip tinka, ir tuomet pradėsime diskusijas. Thank you, Chairman. Good morning, honorable member. Dėkuoju pirmininkė, sveiki gerbėmi komiteto nariai, dėkuoju, kad dar kartą sutikite galimybę pristatyti jums e, naujausią kasmetinę ataskaitą dėl Europos domino apsaugos priežiūros. Tai yra inovatyvi ataskaita, labai glausta, kiekvienam klausimui skirta skira dalis ir kalbama apie užduotis ir e, naudojami veiklos indikatoriai ir pateikiama statistika prieduose. Mano geras kolega Vočiek Bevrovskai ir aš esame dėkingi mūsų darbuotojams, kolegams už šitą rezultatą. Prieš porą metų buvo paskata, kad tūkstantmečio kaip karta praleidžia 18 valandų per dieną žiniasklaidoje, naršydami internete, žaisdami ir, ir, ir naudodami socialinį žiniasklaidą. Taigi, saugoti, duomenys tiesiog saugoti e, yra taip pat svarbu, kaip saugoti gyvybės ir fizinėme pasaulyje. Ir, e, ir mes esame dėkingi parlamentui, ir, nes jūs imėtės vadovavimo ir numatėte labai toli siekiančias taisyklės aplinkai internete ir tai yra grįžčiausias taisyklės pasaulyje. Taigi aš norėčiau padėkoti Jums, pirmininkė, pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams už m, mm, m, mm, naujus, e, iš, už naujas direktyvas policijos ir kriminalinio kriminalinio teisingumo srityje. E, praėjusieji metai buvo pirminiai mūsų, mandat, mūsų kadencijos metai ir tikrai buvo padaryta daug, at, daug, daug kas atnaujinta. Ir kolega Vojčiakai Jevropski tikrai e, e, rengėme penkių metų strategiją. Ir šioje strategijoje mes matėme, kokie yra poreikiai ir mes tiesiog juos patikėme, pakeitėme veiksmais ir e, siekėme išlaikyti tinkamą padėtį Europos Sąjungoje. Ir mes tikrai labai daug dirbame visus metus tam, kad nustatytume partnerystės ir kad būtume ES laisvių ir vertybių ambasadoriai, ypač e, kai yra daug kritikos ir daug nesupratimo. Ir mes norime įvykdyti kaip įmanom greičiau reformą ir ginti asmenų teisės. Aišku, tai yra istorinis momentas e, privatumo ir domenų apsaugos srityje. Neseniai domenų apsauga e, buvo kažkur pakraščiuose ir nerūpėjo nei vyriausybėms, net galbūt ir, ir parlamentui, o dabar tai yra politikos centras, tai yra verslo administravimo centras ir technologijų, technologinių pokyčių esmė. Ir mes norime paaiškinti, kaip svarbu domenų apsauga Europoje 2015. Ir didžiulis mišinys visokių dalykų, tai yra saugumas, globalumas, domenų apsauga ir mes kaip nepriklausoma domino apsaugos institucija siekiame būti labiau aktyvus negu bet kada. Ir būdami nepriklausomi, nepriklausome duomenų apsaugos institucija, reiškia, galime stebėti, kaip duomenys apdorojami ir taip pat teikti patitarimus ir konsultacijas teisės aktų rengėjams e, duomenų apsaugos srityje. Ir e, direktyva 45201 e, galioja ir tai pat mes remiamės ir nacionalinę teisę. Mes norime, kad duomenų apsauga tarptų skaitmeninė, kad ji būtų susijusi su mm, ta realybė, kaip mes bendraujame, organizuojame visuomenės gyvenimą. Daugelis mūsų mm, gyvename su įvairiomis, įvairia naujausia įranga, išmanė įranga. Ir būtent praeisiais metais mes pateikėme savo nuomonę dėl dėrybų, dėl domino apsaugos reformos ir mano darbuotojai pranešė man, kad yra dar e, kai kurių klausimų, kur galime patobulinti teisės aktus, tai kuriuose ES valstybės narėse ir už, už, už ES ribų. Mes esame pirmoji ES institucija, kuri kiekvienam tiesiog pateikia teisinę reformą ir nurodo, kokios, kokios e, bus pasiekmes. Aš norėčiau palyginti, parodė, pasakyti, koks yra tekstas. Po dviejų e, savaičių mes pateiksim atnaujintą versiją, tai yra trečiąją versiją. Ir mes e, stengiamės gerbti teisės aktų rengėjų vaidmenį. E, kaip panaudoti resursus tinkamai ir praktiškai. Keletą e, žodžių dėl saugumo ir privatumo noriu pasakyti, kad 59 mm, mm, e, e, es leidinyje, tai yra mes pradedam dieną Europolę ir mes kalbėjome, kokį vaidmenį galėtų mūsų institucija imtis. Ir aš taip padalyvau Europolo konferencijoje dėl privatumo ir kodavimo e, ir šifravimo. Ir mes nagrinėjame kovos su terorizmu paskutinį dokumentą vidaus reikalų taryboje ir nustatėme, kad yra nepakankamas e, bendravimas tarp valstybių narių dalinantis turimą informaciją. Šitos, šitos debat, diskusijos primena mums, kad reikia daug dar ką padaryti, kad rastume tinkamą pusiausvyrą tarp teisės galių, taip, taip pat tarp teisės saugos institucijų, kad jie galėtų prieiti, turėti prieigą prie duomenų, duomenų ir iš kitos pusės teisė privatumą. Ir po keletų dienų mes na, paskelbsime konsultacinį dokumentą, tai yra e, priemonių projektą, apie kurį kalbėjau praėjusiais metais, tam, kad ES teisės aktų rinkėjai praktiškai vertintų, kokiu, nuom, kokiu priemonių reikia ir kaip būtų galima kovoti su domino apsaugos pažeidimais ir privatumo apsauga. Ir mes numatysime prioritetus, prieš baigdami dokumentą mes norėtume jūsų nuomonės ir taip pat komisijos tarybos ir išorės ekspertų nuomonės apie mūsų rengimą dokumentą reglamentą. Toliau e, DAPP bendradarbiavimą ir domino apsaugą. Mes esame patenkinti, matydami, kad mūsų kai kurios rekomendacijos dėl policijos direktyvos buvo patvirtintos, taip kad mes turėtume palikti galimybę kad nepriklausomi ekspertai pateiktų nuomonę, kaip galime gyvendinti delegaciją visą, bei teisės aktų, gyventinimo teisės aktų buvo gyvendinti e, nuo 48 iki 30 ir kai mes turėtume kaip įmanoma greičiau e, reaguoti ir kad e, vietos valdžia kuo greičiau bendradarbiautų, kad būtų e, įsteigta EBPB tai yra vėlgi mm, priemonė palengvinti bendradarbiavimą. Taigi manome, kad DAPP e, yra spirties taškas. Mes nesame mm, tobuli, bet mes tikrai norime būti pasirengę e, darbui ir šią savaitę mes mm, pateiksime jums duomenis, yra, kokie yra administraciniai, techniniai pasirinkimai. Bet šiandien mes atvykome čia pristatyti kasmetinę metinę ataskaitą ir turiu pasakyti, kad mums pasisekė kadencijos pradžioje, nes mes paveldėjome iš mūsų pirmtakų e, tą biurą, kuris veikia tikrai tinkamai. Mažas, bet solidus ir, ir brandus. Ir um, tikrai mm, buvo tinkamai naudojami resursai ir, ir e, taip patvirtino auditas. Mes e, gauname daug e, prašymų iš teismo, kad pateiktume e, savo nuomonę apie teisę į duomenų apsaugą, mes, e, mes demonstruojame savo kompetenciją ir mes tikrai esame pasirengę pateikti ir jums informaciją ir daugybę statistikos. Ir jūs galite jais pasinaudoti, aš noriu tik tai pabrėžti tris mūsų darbo aspektus praėjusiais metais mūsų gairės dėl mobiliųjų įrenginių ir bendravimo nurodė, kokie yra poreikiai ir, ir galima vykdyti kontrolę toliau dėl skaitinio sustarimo. Mes mėginame pateikti praktinių patarimų, kaip pagerinti situaciją ir galiausiai mūsų nuomonė dėl ES lysa, e, dėl e, multispektinio e, skanerių naudojimo ir duomenų apsaugos direktyva tikrai buvo fantastiškas pasiekimas, bet tai, aišku, dar nėra baigtas darbas. Teisė į privatumą užtikrina bendravimo konfidencialumą ir techninės priemonės, techninės priemonės, kurias mes naudojame, tikrai daug patobulėjo, lyginant su buvusia direktyva 45001 ir dabar šitą ataskaitą yra e, puikiai galimybė aptarti privatumą ir tai yra dalis prekių ir paslaugų, kurios yra teikiamos internetu. Ir taip pat yra laikas susitvarkyti savo kiemą, kaip ES institucijose. Taigi iki metų pabaigos komisija pateiks savo pasiūlymus, kaip prie kaip e, peržiūrėti reglamentą 4001, nes jis numatė taisyklės, kurias viešosios institucijos turėtų gyvendinti ir užtikrinti bendradarbiavimą. Taigi jūs prašote, kad mes padarytume daugiau, turėdami mažiau. Ir dabar, kai yra toks griežtas trūkumo režimas, tai yra sunku. Ir aš. Mm, manyčiau, kad atskaitingos institucijos turėtų dirbti tinkamai ir mes turėtume patys e, koncentruotis ties e, sudėtingais, rizikingais atvejais ir pateikti kaip įmanoma geresnės paslaugas atskiriems asmenims. Ir baigdamas, pirminkė, norėčiau padėkoti padėkoti jums visiems už glaudų bendradarbiavimą per pastaruosius pusantrų metų ir niekas mums neteikia didesnio pasitenkinimo darbe, kaip būti e, jūsų privilegijuotų klausytojų tiek dėl konkrečių klausimų, dėl bendrų klausimų. Mes esame skaitingi už savo strategijas, kaip modernizuoti domenų apsaugą, kaip priversti globalius partnerius, kad jie atverstų naują puslapį domenų apsaugos srityje. Ir mes esame įsipareigoję dirbti ties šiais klausimais ir per kitus mūsų kadencijos metus. Taigi savo vardu ir kolegos vardu dėkuoju Jums uždėmesi. Thank you very much, Giovanni. Ačiū, Giovanni. Kolegos pasisakymo metu išriškėjo du dalykai. Viena vertus struktūrinė ataskaita, konsultacinė veikla, priežiūros veikla ir antra aktualūs klausimai, kuriais mes esame patys pateikę savo nuomonės. Taigi išklausykime koordinatorių. Pone Holmaier, prašau. Labai dėkoju, pirmininkė. Jūs apibūdinote savo tarptautinę veiklą, o man įdomu kitų šalių reakcijos, e, palyginus su e, kitomis e, šali, šalimis nes atrodo, kad situacija kitose kontinentuose yra šiek tiek kitoks. Mes turime tikrą vaizdą, turim, e, tie vaizdai dažnai yra blogesni. Man būtų labai įdomu, remiantis to, ką Jūs pats sakėte, kaip mes atrodome kitų šalių atžvilgių ir kaip mes galėtume būti Europ, kaip pavyzdys Europoje. Ir dėl tarptautinės organizuoto nusikalstamumo situacijos, teroriz, terorizmo. Žinome, kad e, daroma didžiulė techninė pažanga ir vis naudojami pažangus kompiuteriai, vairūs algoritmai ir panašiai. Kaip Jūs vertinote technikos vaidmenį? E, kai yra e, siekiama saugoti duomenis, kita vertus, kai siekiama identifikuoti pažeidėjus ir potencialius pažeidėjus. Ačiū. Thank you. And next is Mrs. Sippel, please. Ačiū, ponė Sippel. Dėkoju pirmininkė ir dėkoju už atnaujintą duomenų apsaugos tarnybos e, ataskaitą. Aš manau, kad jūsų veikla apriepia labai daug ir e, Tai labai gerai, kad e, jūs esate, kad Europos lygmenių mes turime duomenų apsaugos reglamentą ir direktyvą. Tačiau Ne visi iššūkiai dar išspręsti ir a, mums reikia naujų priemonių, naujų diskusijų ir turime atsakyti klausimą, ar privataus, privatus duomenys yra tinkamai apsaugomi. Ir be abejo, tai yra labai sudėtinga tema, nes nepakanka imti ir nuspręsti, ar uh, E, yra pusiausvėra išlaikoma tarp saugumo ir privataus gyvenimo. Ir turime daugybę priemonių ir ta daugybė e, priemonių reiškia, kad kartais e, šiek tiek pažydžiamas privataus gyvenimo principas. Ir norėčiau pabrėžti, kad kaip anksčiau mastoma, apie įvairias priemonės saugumo srityje ir e, mes kalbėjome apie e, kodavimą Ir gerai yra žinoma, kad Paryžiaus e, išpolio rengėjai, aišku, dirbo ir su kodavimu ir naudojo telefonijos ir kitas e, komunikacijos priemonės. Ir e, aš asmeniškai manau, kad mes turime išlaikyti kodavimo galimybę, E, tam, kad galėtume užtikrinti privačios srities e, apsaugą ir skaitmeninėje erdvėje. Taigi kodavimas yra labai svarbus. Aš vakar turėjau galimybę šiame komitete ir po to e, pakalbėti su Europolu apie terorizmą. Ir man susidarė įspūdis, kad reikia pagalvoti, kokios kitos perdavimo priemonės galėtų būti sustiprintos. Ir ir e, galėtume detaliau panalizuoti kodamą ir kitas panašias situacijas. Norėčiau uždė, užduoti klausimą. Jūs turite duomenų apsaugos reglamentą ir direktyvą. Ir e, ne, nepaisant to, e, komisija toliau kalba apie privatumo skydą. Uh, ir kam jis bus panaudotas ir kam jis bus naudojamas, jeigu mes turime duomenų apsaugos reglamentą. Ir ypatingai mane domina tai, kada jūs kaip duomenų apsaugos tarnybą pateiksite savo nuomonę apie šitą priemonę. Parlamentas praėjusią savaitę nusprendė dėl rezoliucijos, tačiau aš manau, kad duomenų apsaugos tarnybos nuomonė irgi yra labai svarbi. Ačiū. Na taip, pirmadienį bus nuomonė apie privatumo skydą. Dabar ponėt. Dėkoju ir iš savo pusės už jūsų darbą. Tai labai konstruktyvus bendradarbiavimas ir mm, EDPS taip pat e, užsieima ir įvairiais tyrimais. E, trys e, dalykai man rūpi. Pirmiausia, e, kaip yra įgyvendinama direktyva. Tai jau trunka kurį laiką valstybėse narėse. Taip pat, e, kaip yra gyvenintos kontrolės galimybės, galbūt galėtumėte pasakyti, kokią įtaką jūs tam darote ir kaip bendradarbiaujate su valstybėmis narėmis. Man tai labai įdomu. Kitas punktas. Jūs e, taip pat turite daug kompetencijų, pavyzdžiui, iš Europolo. Ar reikia padidinti jūsų kompetencijas? Jie labai skeptiškai žiūrėjo į e, jūsų tarnybą ir e, elgėsi kaip juodoji dėžė, jeigu taip galima pavadinti. E, dabar daug buvo dėl jūsų ginčiamasi, tačiau atrodo, kad jūs turite labai gerų priemonių, labai gerą kompetenciją. Ir norėčiau sužinoti, e, kiek išaugusi jūsų kompetencija. Ir taip pat e, mes gyvename tokiame absurdiškame e, pasaulyje. Ir mes turime puikų duomenų apsaugos paketą. Paskui ėmėme ir nusprendėme dėl ES keliaivių duomenų įrašo dokumento. Norėčiau sužinoti, ar mums kyla didelių problemų dėl to ES Taip pat noriu paklausti dėl um, skėtinio susitarimo su JAV. E, JAV nieko nenumatė ne ES piliečiams. Mums kyla didelių problemų Dėl to mes turėtume toliau keistis informaciją. Pas mus e, nuolat posėdžiavo šešėliniai pranešėjai dėl to skėtinio sustarimo. Aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie e, tai, kas yra numatyta, ko yra nenumatyta ne ES piliečiams. Uh, Bonny, Thank you very much. Uh, thank you for your presentation. Dėkoju, ponas Boni. Uh, Aš e, pristatysiu Jums pranešimą vėliau, po to, kai perskaitysiu šitą tekstą, dėja neturėjau laiko jį detaliau išanalizuoti. Duomenų apsaugos prie, e, priežiūros pareigūno e, vaidmuo didėja. Mes turime naujus iššūkius, gyvename direktyvą keliaivio duomenų įrašo ir taip pat e, dirbame su nauja kovos terorizmų direktyva. Ir mes praėjusią savaitę pateikėme e, nau, keletą pasiūlymų Europolui ir Enisai. Visi šitie sprendimai reikalauja naujos pusiausvyros tarp saugumo klausimo ir pri, e, privataus gyvenimo apsaugos. Taip pat labai svarbu iškelti problemų privatumo ir saugumo problemų masto klausimą. Užduosiu Jums štai kokį klausimą. Kaip jūsų institucija dalyvauja įgyvenant GDPR? Ir kaip rasti galimybių sudaryti lankstesnės duomenų tvarkymo sąlygas ir kaip užtikrinti, kad šis sprendimas nesunaikintų duomenų apsaugos reglamento harmonizavimą. Harmonizavimo. Mes nacionaliniu e, lygmeniu turime 28 variantus ir kaip mes galėtume juos padaryti sklandesnius ir bendresnius. Ar jūs rengiate gairias atskiriems sektoriams? Kitas klausimas yra susijęs su kodavimu. Kaip jūs vertinate šitą diskusiją ir a, e, mums taip pat reikia rasti naujų sprendimų šioje srityje. Ir a, Enisa ir Europolo raštas turi e, tam tikrų pasiūlymų. O kaip dėl elektroninio privatumo, tai labai reikalinga. Ką Jūs galvojate dėl, apie privatumo skydą, kai kas jau apie tai klausė, kaip šitas procesas turėtų atrodyti dabar, kad pabaigtumėte tą darbą ir ką mes turime padaryti proceso pabaigoje. No is... Dėkuoju. Niekas daugiau atrodo žodžio nepaprašė, ne? Mari, ir dar gal kas nors norėtumėt? Mari, prašom. Atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau dėl skrydžio, tačiau aš, kaip ir daugelis kitų, kurie dirbs prie reglamento, norėtume sužinoti, kaip vyksta procesas. Ypač mane neramina valstybių narių pozicijos. Turbūt susi, susitikote su įvairių valstybių domenų apsaugos institucijų atstovais, taigi įgyvendinimo įga ne vienoda, susidurėma su problemomis ir galbūt mes daugiau turėtumėm padaryti, ar jūs dviejį metai nėra ilgas laiko tarpas. E, situacija sudėtinga gyvendinant reglamentą. Ta pati galima pasakyti ir apie direktyvą. Jau yra pasiūlymas visų valstybių narių policijos struktūroms inkorporuoti tam tikras nuostatas į teisės saugos sistemą. Iš jūsų patirties, Kaip jums atrodo, koks tas bendradarbiavimas su valstybių narių domenų apsaugos institucijomis ir susijusiomis organizacijomis? Ačiū. Sofija, prašom. Ačiū, pirmininkė. E, abejojau, ar prašyti žodžio, nes aš ir pati pavėlavau. Galbūt klausimas jau buvo keltas, tai tuo atveju ir atsimčiau klausimą. Na, bet dėl privatumo skydo. Ar EDPS mano, kad E, tai yra tam tikras papildomas apsaugos ligmuo, ar buvo atliktas tyrimas, studija ir ar jūsų neramina tai, kad nacionalinės domenų apsaugos institucijos kitaip įgyvendins E, nuostatas, pavyzdžiui, dėl duomenų perdavimo. Tiesiog suteiks prieigą prie tam tikrų duomenų, prie kurių jūs beveilėtumėte jos nesuteikti ir taip toliau. Ir antras klausimas, vėlgi, jeigu jis buvo atsakytas, tai aš klausimą atsimu. Bet klausimas dėl um, reikalingumo ir proporcingumo užtikrinimo e, ar šiuo atveju reikalingumas ir nauda yra tinkamai subalansuoti. Na, jūs turbūt priminsite tą pranešimą, kurį pristatysite antradienį, bet galbūt atkreipkite dėmesį į pagrindinius principus. Daugiau informacijos, kaip sakėme, bus pateikiama pirmadienį. Taigi, prašom, Čiani. Ačiū, pirmininkė, ačiū, gerbėmieji nariai, už įdomius klausimus. Pone Suma ir... Uh, išvelgiame e, tiksliau vis daugiau valstybių e, siekia tinkamai apsaugoti duomenis ir mes, Europa, esame mažuma, nes kitos pasaulio valstybės jau perima naujos kartos domenų apsaugos standartus, bet nepaisant to jos suinteresuotos ES modeliu, o ne savireguliacija. Šios e, valstybės mano, kad pasaulinės tendencijos turėtų būti orientuotos į tas e, valstybės ar e, jų sąjungas, kurios pirmauja. EDPA tai nėra kažkas E, tokio baigtinio ir tobuliausio, tačiau tai yra idėja, kurią mes e, ginsime ir sieksime jos įgyvendinimo. Žinau, kad už ES ribų daug kas domisi, yra nustebę ar netgi sunerime, nes mano, kad ekstrateritoriškumo principo pagrindu primetame savo taisyklės ar taikome visiems ta pačias taisyk, tas pačias taisyklės nepriklausomai e, serverių buvimo vietos, bet aš manau, kad šiuo atveju esame tarptautinių diskusijų priešakyje, reikalaudami atverti naują skyrių dėl duomenų apsaugos, debirokratizuoti taisyklės, numatyti veiksmingus saugiklius, o ne reikalavimus ir ieškoti būdų, kaip šias taisyklės taikyti didiesiams duomenims. Žinau, kad puikių rezultatų pasiekta mūsų nuomonių etikos ir rėminio susitarimo pagrindu, kur kalbama ir apie saveikumą, bandome paaiškinti, kad GDPI e, nėra kažkas, tai, ką galima pasiekti per keletą savaičių. Atskaitumas, atsiskaitomumas yra didelis pokytis, kurio būtų galima pasiekti greitai. O e, Liepa įvyksančiame forume E, EPEC e, zonos e, reguliuotojai susitiks ir palygins GDPI su kitais regioniniais modeliais, ieškos bendrų taisyklių, galimybių dirbti iš vien. Taigi jūs prašote būti Europos privatumo, domenų privatumo apsaugos ambasadoriumi. Bet aš įsiklausau ir kitų nuomonės, pavyzdžiui, lankydamas Silicijos lėnyje, kalbėjau su daug ką tik veiklą pradėjusių įmonių, kurios pasidalino savo veis, verslo modeliais. O kai dėl bendradarbiavimo su teisėsauga teismais, teismais tai ir valstybės prokuroras ir teismai turi turėti prieigą prie bet kokio pobūdžio prieinamos informacijos, bet prieiga turėtų būti pagrista pasitikėjimu pagal taisyklės ir teisės aktus, pagrista reikalingumo ir proporcingumo principais. Tai reiškia, kad ta prieiga taip pat turėtų būti labiau suderinta su moderniosiomis technologijomis, o institucijos turėtų suprasti, kad nebūtinai atsakymas yra naujų duomenų bazių kūrimas. Kartais e, daugiau duomenų reiškia mažiau duomenų o būtent, kad kartais nereikia turėti visų duomenų, svarbu, kaip jie analizuojami. Taigi čia svarbu žmogiškasis faktorius, žmogaus įsikišimas, informacijos sklaida ir mainai. Tai taip pat reikalauja atitinkamų programinių įrangų suderinamumo. Pone Sipel, jūs visiškai teisi kalbate apie įvairias duomenų apsaugos priemonės, išplaukiančias iš horizontalios duomenų apsaugos struktūros. Viena iš priemonių, aišku, yra kodavimas. Bet čia diskusijos vyksta ne supriešinant privatumą ir saugumą, bet supriešinant saugumą ir saugumą. Taigi žiūrime iš techninės pusės šiandieną neturime geresnio būdo mūsų tinklų informacijai ir domenų bazėms apsaugoti nei kodavimas. FBI e, yra dalyvavusi vienoje, vienos bylos tyrimė. Aišku, FBI gali gauti prieigą prie bet kokio e, įrenginio, bet kokios duomenų bazės. bet buvo nustatyta, kad EBA, EBA negali reikalauti iš vyriausybių sukurti kito verslo modelio, kad vyriausybės galėtų lengvai prisijungti prie mūsų renginių, nes tai būtų saugumo pasaulio mastų žlugimas, padalinimas. Eulisa ir Europolas e, bando laikytis tokios nuomonės. E, aišku, e, E, teisės saugos tikslais FBI e, siekia gauti informaciją, bet e, reikia ieškoti kažkokių kūrybingų sprendimų, kaip ne tik koduoti duomenys, bet ir kitaip juos apsaugoti. Diskusijos turėtų būti tęsiamos ir plečiamos, reikia kalbėti, ne, reikia neapsiriboti tik tai Apple įrangą, bet ir kalbėti apie kitus įrenginius, įvertinant tokių priemonių poveikį. Trumpalaikėje perspektyvoje saugumo prievolė bus ne tik tai a, privaloma, privalomas reikalavimas, bet ir gyvybiškai būtinas reikalavimas. Dėl privatumo skydo, manau, kad turime suvokti, jog E, įmonės pereina prie standartinių privalomų nuostatų, o e, smulkios e, įmonės jų maždaug 400 yra suinteresuotos strateginėmis partnerystėmis, pavyzdžiui, su JAV. Gegužės 30-ąją patvirtinsime nuomonę šiuo klausimu, remiame darbo grupės nuomonę, manydami, kad reikia daugiau aiškumo. Tie prašymai e, pateikti atsakymus, nešti daugiau aiškumo yra visai pagristi. E, taigi manau, kad e, atsakymai ruošiami. Per tą laiką <coughs> parengėme analizę, atsakysiu tuo ir kolegijai. Sprendimo būdas būtų dabartinė e, teisinė sistema 95 direktyva bei 2008 gegužės 24 sprendimas. Mm, taigi ir toliau šrems bylos atžvilgių turėtume interpretuoti ekvivalentiškumą, jo įvertinimą E, testo atlikimą, ar reikia įvertinti visus reikalavimus, ar juos prioritizuojant. Po darbo grupės e, darbo baigties mes atlikome analizę ir po keleto dienų e, darbas baigsis. Orientavomės į svarbiausius dalykus, tokius kaip automatinis duomenų apdorojimas, automatinis statusas, perdavimas tiesioginiu būdu. Tai yra dalykai, kuriuos analizuojame, turime laikytis proaktyvaus požiūrio, kaip ir e, kalbame apie tą rėminį susitarimą, ne tik Aljėdė Dolens e, byla, bet ir kitos bylos įrodo, kad šis privatumo skydas turi būti iš esmės tobulinamas. Kol kas dar e, galutinio sprendimo nesame radę. Pone Jers, ačiū už komentarus. Manau, kad rizika e, dėl to, ką valstybės narės dabar gali nuveikti. ES egzistuoja penkios nacionalinių teisės aktų kategorijos E, išplaukiančios iš bendrijos teisės aktų, iš reglamento konkrečiai, e, įpareigojančio gyvendinti GDPI. E, taip pat esama papildomų išvestinių nuostatų, kai kurios valstybės turi ir manevro laisvę, pavyzdžiui, kalbant apie mokslinių tyrimų duomenis, Taigi e, šie skirtumai kelia didži, didelių iššūkių. Kol kas nežinome, kokiu sprendimu bus priimta nacionaliniu lygmeniu, tačiau darau viską, dalyvauju valstybėse narėse vykstančiose konferencijose, kad būtų galima įsiaiškinti, kaip e, eiti toliau. E, valstybės narės, aišku, suinteresuotos tam tikrų nuostatų išlaikymo ar įvedimu, tai reikia ieškoti suderinamumo. O dėl Europolo, tai taip, tai dar ne proceso pabaiga kai e, įnešime savo įnašą dėl naujų institucijų kitų metų pradžioje, patvirtinsime nuomonę, kuria būtų paskatintos teisės institucijos, atsiprašau, teisėkros institucijos dirbti keturių Um, uh, um, ramšių uh, uh, pagrindų ir, sakykime, skatinti tą bendradarbiavimą, jį koordinuoti, turint specifinę darbo grupę ir paskui pateikti jau išbaigtą rezultatą. Visų išteklių, kurių mums reikia, dar neturime, Tikiuosi, kad sugebėsime apginti biudžetą, kurio paprašėme 17 metams. Turime reikiamą darbuotojų skaičių, palaikome ryšius su Europolo GSB, kad galėtume užtikrinti sinergiją ir uh, tinkamai atlikti patikrinimus kasdieną. Taip pat uh, pritariu ir jūsų kolegai kad esame problemų, bet pagal rėminį susitarimą galima rasti konkrečių sprendimų. Kalbate apie žalos atlyginimo mechanizmą, vėlgi jis yra paminėtas rėminėme susitarime, yra ir teisės aktas dėl teisminio žalos atlyginimo, kol kas jis nėra e, tobulas pristatydami privataus skydo e, nuomonę mes e, tai paaiškinsime, kodėl tas e, mechanizmas nėra tobulas. Pone Boni, aš manau, kad greitai perskaitysite nuomonę. Ji yra nusekli, lakoniška, vos 38 puslapiai. Kuo, uh, už, uh, kuo užsima DPS? mes veikiame 24 valandas per parą ir turime naujų galimybių. Mūsų domina tai, kas aktualu Europinėje erdvėje, moksliniai tyrimai. E, taip pat yra aktualūs, esame pateikę rekomendacijas teisėkuros institucijoms jų atžvilgių. Turime būti budrus, sekti situacijas valstybėse narėse ir užkirsti kelią atvejams, kai duomenų apsauga netinkamai suprantama, netinkamai interpretuojama ir jos priemonės taikomos kertanti su valstybės interesu, ypač moksliniais tyrimais, valstybės intereso labui. Dėl kodavimo ir privatumo skydo liktai jau ir atsakiau, klausėte kada tikiuosi, kad 31 straipsnio komitetas netrukus galės tą nuomonę e, šioje srityje patvirtinti. Suprantame, kad darbas vyksta nuolatos, kad esama komitologijos taisyklių. E, šis komitetas tikrai, manau, naudingai padirbės. Taip pat dalyvavome viešuosiuose, viešuose konsultacijose dėl elektroninio privatumo nuostatų, vienintelis penktasis straipsnis Europinių lygmenių apsaugo komunikacijų a, slaptumą ES, taigi jį būtina išsaugoti. Mes skatintume orientuotis į el, svarbiausius dalykus, į technologiją, į lankščias priemonės kad e, per daug nereglamentuotume, tačiau orientuokime į esminius dalykus, būtent penktą straipsnį. Baigdamas, ponė Loristin, manau, kad jūs turėtumėte tikėti, kad mūsų laukia sėkmė. GDPI atveju mes dirbame su nacionalinėmis struktūromis. E, po pietų įvyks privatumo ateities pogrupio posėdis. Taigi bandome identifikuoti instituciją, kuri galėtų būti atsakinga už platformų kūrimą, tos platformos pasitarnautų dvišaliam ir daugiašaliam bendradarbiavimui. Ir siekiame institucinio veiksmingumo ir ypač visų pirma mūsų institucijos e, efektyvumo, bet šiuo atveju atsiskaitomumas yra svarbiausias visos šioje srityje dirbančios institucijos turi būti pasirengusios atlikti savo darbą, atlikti namų darbus, turi būti atskaičios. Čia atskaitumas yra esminis elementas. Ir tokios svarbios institucijos kaip Europos centrinis bankas, auditorių rūmai į mus žvelgia labai atidžiai. Mes e, turime išaiškinti šioms institucijoms, kad jos turėtų būti lyderės šioje srityje. Na ir paskutinis klausimas - reikalingumas ir pro, e, proporcingumas. Taip, ponia Ingbalt, mes kaip aš aiškinu e, savo rašytinėje įžangoje, kur esate daugiau nuseklesnės informacijos. Aiškinu, kad po keleto dienų parengsime pirmą dokumentą, po kurio atsiras ir kitas dėl proporcingumo, o reikalingumo priemonių paketas yra praktinis vadovas, o ne abstrakčios kalbos. Ačiū. Tai- Dėkuoju. E, Taigi, kai kurių kolegų nėra, tačiau tikrai buvo išsamės diskusijos dėl e, šifravimo, dėl privatumo ir diskusijas vyko praėjusią savaitę ir tikrai um, vėlgi saugumas atsispindi visame politinėme e, spektre, taip pat dėl vėliuotumo, skidant daug tikimės iš jūsų čia parlamente, taigi mes laukiame jūsų pirmadienį ir ką jūs galėsite pasakyti apie privatumo skydą. Taigi dėkuoju, dėkuoju už praėjusiu metų darbą, mes tikrai labai jį vertiname ir grįšim prie šitų klausimų netrukus kai mm, bus ataskaitos, delegacijų ataskaitos pateiktos už praėjusią savaitę. Taigi, gerbiami kolegos, dabar periname prie išmaniųjų sienų. Mm, ir buvo 13 metais buvo pasiūlytas e, e, išmanių e, sienų paketas ir taip pat buvo parengta registravimo pro programa ir prieš sutikdamas žodį ponui Dies Demera, aš noriu pasakyti, kad taryba ir parlamentas dėl sienų paketo iškėlė klausimą dėl vertinimo, dėl kaštų ir vėliau taryba e, pradėjo diskusijas. Pirmiausia, tai techni, techninis tyrimas ir jis buvo baigtas 14 metų spalį ir toliau e, bandymo fazė. Tai yra buvo bandoma Elisa ir buvo baigti bandymai 15 metų lapkričio mėnesį. 15-16 metais buvo parengti peržiūrėti tiesiekros pasiūlymai, tai yra reguliavimas dėl AIS sistemos ir taip pat techniniai pakeitimai atvykimo išvykimo sistemoje. Ir e, aš vėlgi tikiuosi, kad kolega patiks naujausius įvykius, kas, kokie yra naujausi pokyčiai šitame e, šitoje sudėtingoje sistemoje ir pranešėjas yra ponas Augustin Dies Demera ir e, jūs Ar norėtumėte jūs pasisakyti pirmą, ar norėtumėte pirmą, kad komisijai suteiktume žodį? E, prefiero, que hable primero la comisión, señor presidente. Na, norėčiau, kad pirmiausia kalbėtų komisija, pirmininkė. So go... Gerai, taigi kreipiamės į komisiją, kad jie pasakytų savo, išsakytų savo prezentaciją. Rosenberg. Ponas Rosenberg. Thank you. Um, yeah. Dėkoju.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 ta vadinama 2016 metų išmanių sienų paketas buvo patvirtintas balandžio mėnesį, 6 dieną ir yra trys elementai šalia pasiūlymo dėl atvykimo išvykimo sistemos įsteigimo ir peržiūrėtas pasiūlymas dėl Šengeno sienų paketo peržiūros ir taip pat dėl geresnės informacijos sistemos, dėl sienų apsaugos ir mm, komunikatas buvo pristatytas praėjusiame posėdėje, apie jį šiandien nekalbėsiu, tik noriu paminėti, kad tai yra paketo dalis. Prieš leidžiantis į detalės, aš norėčiau priminti, tarti keletą žodžių apie pasirinkimo etapą. Jūs jau minėjote, kad dokumentų paketas turi ilgą istoriją ir jūs taip pat minėjote, koks buvo atliktas techninis tyrimas, tai taip pat bandymo etapas ir mm, ataskaitos buvo pristatytos ir aptartos šitame komitete anksčiau. Tačiau tai dar ne viskas. Šalia šitų konceptinių klausimų komisija e, surengė visą eilę daug diskusijų su taryba ir Europos parlamentu, būtent šiuo komitetu. Ir jos buvo labai naudingos ir ypač e, Libė sekretariato e, posėdis 16 metų mm, vasario mėnesį, vėlgi tai yra didelis renginys, kuris daug prisidėjo prie proceso e, ir komisijos tarnybos taip pat surengė daug techninių posėdžių įvairiais klausimais ir e, taip pat dėl 13 metų paketo, taip su pono Demera, pono Fajon, įvyko posėdžiai su šešėtinis panešėjais ir taip pat sustikome su EDPS ekspertais taip pat pagrindinių teisų agentūra, e, agentūros e, piliečių visuomenių, nacionalinių teisų tvarkos institucijų atstovais. Tokių posėdžių buvo daug ir mes vykdėm vieš e, konsultaciją su visuomenė, kreipėmės į piliečius, es piliečius ir, ir mm, asmenys iš es ribų, kad jie prisidėtų. Taip pat vykdėme ir poveikia vertinimą ir e, jis buvo baigtas šių metų e, sausio mėnesį. Turiu pasakyti, kad šitame poveikia vertinime buvo konkretus vertinimas dėl pagrindinių teisių ir, tarp kitko, jis rėmėsi e, pagrindinių teisų agentūros atliktų tyrimų praėjusiais metais. Ir visa tai Na, turiu pasakyti, kad mūsų 2016 metų pasiūlymas grindžiamas labai plačiu ir labai išsami pasirinkimo procesu. Daug žmonių prisidėjo ir, aišku, tai yra komisijos pasiūlymai, tačiau jie buvo tinkamai parengti, glūdžiai bendradarbiaujant su visomis interesuotomis šalimis. Taigi, peržvelgime, kokia yra vykimo išvykimo sistema iš esmės, tai bus taikoma trečiųjų šalių piliečiams tiek, kuriems reikia vizų ir kuriems nereikia vizų visiems keliautojams ir kurie atvyksta trumpam, tai yra iki dešimties dienų jas pradės šengeno zonoje. Taigi kalbam apie lankytojus, turistus, verslininkus ir taip toliau. Ir buvo vertinama 15 metais, kad mes kalbam apie, na, apskritai bus 200 milijonų e, sienos skirtimų į šengeno zoną ir iš atvykimo išvykimo sistema registruoja pavardę, biometrinis duomenys ir kelionės dokumentų duomenys iš trečiųjų šalių piliečių. Taip pat registruoja atvykimą, išvykimą, e, laiką, tai yra datą ir vietą, kur buvo atvykstama arba išvykstama. E, sistema pakeičia dabartinį e, šitam atspaudų dėjimą į pasus ir ji, nauja sistema visiškai atitinka 14 14 balandžio priimta direktyva. Na, ką duoda ta sistema? Pirmiausia, tai tiksli informacija, greitai, automatizuotai ir ji teikiama pasienio pas, apsaugos tarnautojams ir ar asmo turi vizą ar ne, ir ar tai yra e, patikimas į ES, e, turint leidimą, taip pat e, suteikimas leidimo ir leidimo atsisakymas. Taip pat informacija apie keliaujančius asmenys, kurie atvyksta 90 dienų, taip pat bus tik tiksliai informaciją migracijos institucijoms, kas pasiliko ilgiau negu leidžia viza ir taip pat leidžia, leis atlikti patikrinimus ES teritorijoje, siekiant sulaikyti nelegalius migrantus ir juos gražinti. Ir bus taip pat padėkime duomenys ir e, policijai, apie tuos asmenys, kurie pasiliko ilgiau negu leidžia viza ir tai padės atitinkamai pritaikyti politiką, vizų politiką. Tai yra sistema, kurios pagrindinis tikslas yra pagreitinti sienų kontrolę, kai ir e, kai procesą prižiūri pasienio apsaugos darbuotojai, bet procesas yra automatizuotas, kaip sakiau, tai pakeičia ta, konkretų atspaudų dėjimą į pastus. Kai e, dėl teisė saugos tikslų, tai sistema padės identifikuoti teroristus, nusikaltelius, įtariamosius nukentėjusius ir taip pat teiks duomenis apie įtariamųjų nusikaltimais kelionių istoriją ir taip pat ir nukentėjusių asmenų istoriją, taigi papildys e, e, tą informaciją, kurią dabar turi šiandienų informacinę sistemą. Kai, kuo skiriasi nuo 13 metų pasiūlymų, tai pagrindiniai skirtumai tokie. Pirmiausia, svarbus skirtumas yra sistemos sąrangoje. Komisija dabar siūlo tik tai vieną sistemą, tai yra atvykimo išvykimo sistema. Nebus to centrinio e, kelia, keliaujančių registravimo programos, tačiau valstybės narės galės turėti nacionalinės registravimo sistemas, tai yra lankstesnis požiūris, ta prasme. Toliau kitas svarbus dalykas yra saveikumas. Ir tai buvo aptarta ir šiame e, parlamente kelis kartus tam, kad pasiektume greitesnius, veiksmingesnius pasienio patikrinimus. Tai bus centrinė sistema visoje ES ir taip pat e, galios vizų, inter, vizų informacinė sistema, bus tiesioginis savykumas tarp jų ir, kaip sakiau, tai padės pagreitinti sistemą ir taip pat labai svarbu ir domenų apsaugos požiūrį, nes nereikės dubliuoti domenų, nereikės e, imti duomenis iš VIS ir perkelti jas į AS. Jeigu duomenys tai yra VIS, VIS tai tiek ten ir liks. Tai yra geras e, tokio dizaino pavyzdys. Toliau kitas dalykas - biometriniai duomenys. Vėlgi pagal 13 metų pasiūlymą yra 10 pirštų atspaudų ir buvo aptarta daug kartų. Taigi čia nieko nustabaus, kad peržiūrėtame pasiūlyme turėtų būti palengvinta e, sistema, tai yra keturi pirštų spaudai ir, ve, ir veido atvaizdas toliau, tai palengvins sienų kirtimą, nes bus savitarno sistema punktuose ir tai leidžia valstybių narių piliečiams patiems atlikti tą patikrinimą prie pasienyje, kai jie atvyksta į pasienio kirtimo, sienos kirtimo punktą. Kai dėl domenų apsaugos, čia mes įvedėme e, sumažinimą, kiek daug mažiau domen, asmens domenų yra saugoma. Pagal 13 metų pasiūlymą kalbam apie 3, 6, 36 domenų apsaugos vienetus, o dabar yra e, sumažinta iki 26, mm, o 26 vienetai saugomi vienetai yra pakankami. Tai yra domenų saugojimo laikotarpis, komisija siūlo saugoti duomenis penkis metus visiems tikslams. Ir šitą penkių metų duomenų apsaugos laikotarpis e, sumažina iš naujo, e, pa, pa, reikalavim iš naujo pateikti ir duomenys ir tai leidžia ir pareigūnams tinkamai įvertinti rizikos dydį ir duomenų saugojimo laikotarpis atitinka maždaug pasto galiojimo laikotarpį, jeigu, pavyzdžiui, yra e, dedami spaudai ir e, taip pat e, apsi, apsinami be spaudų užtenka penkių metų. Toliau teisės saugos klausimas ir. E, nuo AIS pradžios, tai yra prieiga gauna Europolas pagal e, nustatytas sąlygas, tai yra panašu kaip ir dėl ankstesnių, ankstesnių anksčiau aptartų priemonių, o skirtumas yra dar ir dėl kaštų. 13 metų pasiūlyme 1,1 milijardas buvo skirtas kaip toks indikacinis dydis ir vėliau buvo sumažinta e, srininkų 93, o pagal mūsų naujus apskaičiavimus šitą supaprastintą sistemą um, vietoj 480 milijonų eurų pakaks, ta, kad uh, atvykimo išvykimo sistema egzistuotų labai greitai dėl Šengeno sienų koneksas, tai yra antras e, paketo elementas. Čia yra tik techniniai pakeitimai, reikia integruoti tuos techninius e, pakeitimus, kurie atsiranda dėl AIS Ir tai tiesiog toks formulus atnaujinimas, o iš esmės tai yra du esminiai pakeitimai. Vienas tai yra atveriama galimybė naudoti savitarnos sistemą ir e -vart, naudoti e-vartus trečiųjų šalių piliečiams. Tai dabar tokia tvarka neegzistuoja. Ir antras dalykas, kaip sakiau, šiandien sienų kodeksas turėtų būti teisinė sąranga. E, teikti nacionalinėms AIS, e kurios galėtų būti steigiamos valstybėse narėse savanoriškai, kurios to nori. Ir dėl ATP klausimo pradinėme pasiūlyme, pradinis pasiūlymas neišlaikytas ir kai dėl poveikio vertinimo buvo abejonių, ar bus kritinė masė e, trečių šalių priečių, kurie prašys TP statuso, e, jeigu ES palengvins sienos kirtimo tvarką visiems ir įves savitarno sistemą. Jeigu tikslas yra su, pagreitinti ir automatizuoti sienos kirtimą visiems, tai ar ta pridėtinė vertė labai ribota ir tiesiog nėra prasmės e, kurti paralelę palyginimo sistemą, už kurios naudos gaus tik tai keletas. Taigi e, dėl to mes pakeitėme savo poziciją, bet vis dėlto valstybės narės, kuris nori taikyti RTP sistemą e, pagal dvišalius susitarimus e, su trečiosiamis prigliuotojomis šalimis, tai kurie, pavyzdžiui, jau egzistuoja, tai jie, valstybės narės galės tai daryti ateityje, tačiau e, laiky, turės laikytis bendrų e, šiandieno taisyklių. Ir galiausiai kiti žingsniai tai e, buvo šitą sistemą pristatyta e, Luksemburgo taryboje ir komisija tikisi, kad bus sus, pasiekti susitarimai e, su teisėkros institucijomis labai greitai iki 16 metų pabaigos. Ir jeigu taip atsitiktų, tai tuomet tai leistų mums ir Elisai pradėti darbą nuo 17 metų pradžios, kad sistema pradėtų veikti 20 metų sausio 1. Tai tiek ačiū. Thank you very much. Um... Labai ačiū. Tai yra ambicingas tvarkaraštis, labai daug darbo. Taigi pirmiausia dabar norėčiau pranešėjui atsižvelgti į tai, ką sakė, pona, ką sakė komisija. Ponas Dės Damera, prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Savo įvadinėme žodėje, pirmininkė, jūs išdėstėte labai gerai šios teisėkuros teisės akto pasiūlymo idėja ir kodėl tai nepasitvirtino, nepasiteisino. Dabar mes turime bandomuosius projektus po to, kai parlamente e, vyko intensyvios diskusijos ir e, kai e, visos suinteresuotos pusės labai daug su, apie tai kalbėjo. Mes <clears throat> visi prisimename šitą E, istoriją, taigi būtų daug paprasčiau e, organizuoti diskusiją apie pagrindinius e, aspektus. Šitas pasiūlymas smarkiai pagerintas, supaprastintas ir biudžetas buvo pakoreguotas, tai buvo viena iš problemų pačioje pradžioje. Aš apžvelgsiu abu pasiūlymus susijusius su atvykimo ir išvykimo sistemos registravimo, e, registravimo ir atsisakymą e, priimti trečiųjų šalių asmenys, kurie kerta valstybių narių e, išorės sienas. Ir taip pat panalizuosime prieigos sąlygas prie atvykimo ir išvykimo sistemos. Tuo pat metu mes spręsime 2016 metų reglamento 399 klausimą. Dar kartą sveikinu šitą teisės akto pasiūlymą, jame apžvelgti labai svarbus klausimai, tarp jų ir e, nereikalingų biometrinių duomenų sumažinimas, taip pat suderinamumas su visa sistema prieigą prie sistemos teisės saugos institucijoms, taip pat e, patobulinti biudžeto aspektai, e, kai buvo kalbėta 1,1 milijardo e, ir maždaug 500 milijonų, tai yra labai gerai. Ir tai. Ir dėl to šitas naujas teisės akto pasiūlymas įgyja papildomą vertę. Uh, parlamentas patvirtino, patvi, patikrins naują pasiūlymą ir taip pat iškelsime keletą duomenų apsaugos aspektų. Taip pat čia kalbame apie 2016 metus. E, taip pat nebereikės nuimti pirštų anspaudų. Taip pat yra labai svarbus kitas klausimas, tai yra užtikrinimas, kad sieno, sienos, prie sienų procedūros būtų greitesnės. Tai yra turime paspartinti kirtimus per sieną. Tai yra esminis klausimas ir turime užtikrinti, kad viskas būtų e, suderinama ir susijęta su nacionalinėmis valstybių narių sistemomis. Dėl tvarkaraščio aš susitiksiu su pirmininkaujančia valstybė ir komisija ir uh, Robas prieš e, atvykstant į šitą salę sakė, kad jis taip pat yra prieinamas ir mes žinome, kad jis labai, mes, mes, mes esame labai dėkingi jam už tai. E, taip pat Enisos susitikimas vyks. E, taip pat buvo labai daug kitų posėdžių, ankstesnių. Aš norėčiau aptarti domenų apsaugą ir teisėsaugos institucijų prieiga prie šitų sistemų, supaprastinimą, suderinamumą ir komunikacijų infrastruktūrą. Turime užtikrinti tinklo saugumą per, ir per tą tinklą e, gebėti derintis, e, skaistis duomenimis su nacionalinėmis institucijomis. tai turės įtakos keleiviams, paslaugų teikėjams. Ir aišku, mums taip pat reikia žinoti, kada žmonės atvyksta ir išvyksta. Taip pat reikalingi kokybės standartai, nes be jų mes negalime tinkamai naudoti biometrinių identifikatorių. Taip pat reikia paspartinti e, sienos e, kirtimą e, ir procedūras prie sienos. Aš nemanau, kad būtų realistiška pateikti pasiūlymą iki rugsėjo, nes mes turime mm, E, daug darbo. Na, o mano šalyje vyks nacionaliniai rinkimai, tai yra asmeniška kliūtis. Ir norėčiau paraginti šešėlinius pranešėjus, kai kurie yra nauji, kai kurie seni. Aš pakvies, pakviesiu juos bendradarbiauti kartu su manimi, su atsidavimu Taigi labai dėkoju Jums ir norėčiau išsakyti e, savo dėkingumą ir Thank you, Mr. Diaz-Demera. It's a, it's a... Dėkoju visiems. Dėkoju, ponė Diaz-Demera. Tai yra e, tikrai didelis e, dokumentas ir e, labai e, jautrus yra šie klausimai. E, Dabar mes turime du šešėlinius pranešėjus tarp mūsų, tai abu jie nori pasakyti. Pradėsime nuo ponios Milner. Dėkuoju. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums, ponė Damiras, už tai, jog atask, e, šis pranešimas mūsų vertinimu yra gerose rankose. Ir tikrai laukiame vaisingo bendradarbiavimo su Jumis. išmanios sienos, įvažiavimas ir išvažiavimas. E, tai yra pagrindiniai dalykai ir pagrindinis e, klausimas yra egzistuojančių teisės aktų nuostatų įgyvendinimo trūkumas. Valstybė susiduria su kliūtimis įgyvendinant e, šios dalykus ir į sistemą įvedami duomenys taip pat netitinka kokybės reikalavimų. Taigi klausimas toks pats. Kodėl mums reikia naujos duomenų bazės prieš atliekant egzistuojančių sistemų nuodugnų įvertinimą? E, Europolas kol kas ne visapusiškai pasinaudoja pagrindiniais, centriniais duomenų bankais. Komisija dar nėra pateikusi e, nurodymų, kaip sąsajas pagerinti, o kaip e, optima, optimizuoti išvažiavimų ir išvažiav, įvažiavimų registravimo sistemą. Saveikumas e, kol kas probleminis, jo trūksta, taigi reikėtų pagalvoti, kaip jį padidinti. Antra, įvažiavimo ir išvažiavimo sistema e, neišplės biometrinių patikrinimų. E, trečiųjų šalių piliečiams, norintiems įvažiuoti į ES. O kai dėl tų, kurie prabūna ilgiau, jiems leidžiamo laiko, tai klausimas, kodėl mums reikia žinoti jų skaičių. Ką tai duos? Žinosime, kiek žmonių gyvena ES teritorijoje e, neteisėtai, per ilgai, tačiau neturėsime e, priemonių juos gražinti ar e, tiesiog aptikti. Tai tiesiog bus populistams paranki informacija, visuomenė galės ją žongliruoti, bet mes patys nežinosime, kaip elgtis. Taigi jūsų klausiu, kam svarbu tie skaičiai ir ką su jais veikti. E, galbūt e, tai būtų vienas iš pavyzdžių teisės aktų, kurie priimami per greitai, skubotai, o e, krizės akivaizdoje, nors tai reikalinga, nemanau, kad tokia skuba būtų pateisinama. Labai ačiū. Toliau Guje grupė šešėlinė pranešė, ponė Vežė. Dėkuoju, panė pirmininkai, dėkuoju komisijai už mm, išsame prezentaciją, dėkuoju ir pranešėjui, su juo tikrai malonu dirbti, mm, jau daug metų mes kartu dirbame ties šio dokumentų paketu. Na, aš turiu pasakyti, kad šito dokumentų paketo pavadinimas yra yra, yra istorinis ir tai yra visa programa sukurti išmaniai valdomas sienas. Tai yra išmaniai valdomas sienos ir kaip e, sako ir liberalų e, kolega, kuris patikė tą informaciją, bet aš nemanau, kad sienos jau yra išmaniai valdomos. Na, iš pat pradžių šitas dokumentų nuo pat pradžių dokumentas daug pakito ir buvo teigiama, kad visų pirma buvo e, siekiama užtikrinti sienų kirtimą kad būtų jis lengvesnis, bet tačiau e, vis dėlto kalbama, kad klausimas yra kaip teikti informaciją ir kovoti su migracija ir nelegalia migracija, nes mes patiksname, mes tikrai tikriname iš atvykimo išvykimo duomenys, kad žinotume, kokie yra asmenys, kurie nelegaliai pasilieka Europos Sąjungos teritorijoje. Na, aš e, vis dėlto turiu pasakyti, kad yra keliolika teisėkuros tekstų e, parlamente rengiamų tiesiog ant mūsų stalo, kurie eina tą pačią kryptimį. Ir aš jau pradedu nieko nebesuprasti. Tikrai nesuprantu absoliučiai nieko. Sukurti domenų bazę, sukurti sistemą mm, ir pagal domenų bazę neturim tos pačios informacijos ir vėl reikia mm, tą viską susijęti. Na, aš tikrai norėčiau žinoti, e, Bet kodėl mes neturim vienos sistemos, kodėl, kodėl nėra bendrų normų? Nes mes čia apsijuoksim, nes kad mes veiksmingai dirbtume, reikėtų bendros sistemos, o bendras pavadinimas, vienas pavadinimas tai nieko nereiškia, nu, bet tai kur čia, kur čia esmė, kur tvarka. Ir aišku, viskas gerai, reikia kovoti su terorizmu, bet gerai žinoma, klausimas yra bendravimas tarp, tarp, vienu, tarp, tarp, tarp visur apagentūrų. Na, aš tik, kas vyksta, aš tikrai norėčiau žinoti, kur, e, kaip pasikeitė tos skirtos pinigų sumos. Ir e, buvo iš pradžių skirta didžiulė suma, bet ir dabar manau, kad 400 milijonų tai yra daug. Kam pastarnaus tie 400 milijonų ir šalia visų kitų sistemų ir taisyklių. Ir man neramu dėl saveikumo klausimo. Ir aš norėčiau žinoti būtent, kaip visa tai e, suderinti, harmonizuoti su tekstu, dėl kurio mes balsuosim, tai yra suderinti domenų bazių patikrinimą, tai čia vėlgi atitinkam informaciją ir ar tai susiję tik su išorės sienomis. Ir yra teigiama, kad tai bus įvesta 20 metais. Ir su tokia technologinių priemonių revoliucija. Tai 2020 metais tai, kas, ką dabar turim, bus visiškai neveiksminga ir mes vėlgi viską pradėsim, turėsim pradėti nuo nulio kaip ir bus visų informacinė sistema. Tai aš manau, kad mes netinkamai nu, leidžiam ES pinigus ir mes apsijuokiam prieš ES piliečius. Ir aš manau, kad, na, ne, nenustepsiu, kad čia nebus jokio rezultato, nes mes e, lėkim paskui radikalias idėjas, bet vis dėlto e, rinkėjai mano, kad mes turėtume grįžti prie pradžios ir aš tikrai esu nusivylus. Um... Ačiū. Prieš suteikdamas žodį ponai Dies Dimera, pateiksiu keletą tarybų. Ar, e, atsiprašau, pateiksiu keletą pastebėjimų, ar taryba norėtų pasisakyti. Taip, ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti komiteto nariams. Iš ties šių pasiūlymų ilgai laukė ir taryba nuo 2008 metų. Taryba laikosi nuomonės, kad sienų kontrolės procesą reikia modernizuoti. Mūsų nuomonė įvyko trys intensyvių diskusijų metai. E, atlikta studija, techninė studija, mokslinis tyrimas peržiūrėti, peržiūrėti, išnagrinėti, peržiūrėti pasiūlymai. Pasiūlymų reikia, kalbame apie kovą su nelegalia migracija, nustatant e, asmenis, e, užtikrinant e, saugumą ir, aišku, palengvinant legalią migraciją. Šie pasiūlymai buvo aptarti balandžio 20-ąją TVR ministrų taryboje. Ministrai sutarė, kad tai yra geras saveikumo pavyzdys. Dėl šios priežasties taryba mano, jog komisijos pasiūlymas yra geras pagrindas tolimesniam darbui, kad būtų galima sustarti tikėtinai iki metų pabaigos. Tam, kad to pasiektume, pirmininkaujančioji šalis pradėjo darbą prie šio teksto. Tikimės baigti e, pirmąjį skaitimą Frontexo darbo grupėje. Mm, tikimės, kad pirmininkaujančioji šalis e, e, galės, galės pateikti E, poziciją mm, tarybai. Su būsima pirmininkaujančia valstybė tikimės vaisingo bendradarbiavimo šiuo klausimu. Ar komisija norėtų pateikti papildomų komentarų? Ponas Dijas Demera, ar norėtumėt pateikti išvadas? Na, e, gerbiamas pirmininkė, uh, kaip ir neturiu pastabų, tačiau vadovaudamasis mm, parlamentinę etiką norėčiau padėkoti abiems kolegiams už komentarus, kurie man aktualūs, į kuriuos aš atsižvelgsiu. Taip pat manau, kad žinios yra diskusijos pagrindas Taigi e, kartu mes galime e, daugiau išsiaiškinti apie atitinkamus teisėkuros pasiūlymus ir galėsime rasti bendrų vardiklių, padėsiančių mums judėti į priekį. Man e, labai malonu dirbti su šiomis dviemis poniomis. Taryba aiškiai E, tarybos atstovas aiškiai išdėstė patį procesą. Pats procesas yra dvilypis. Viena vertus e, teisėtos migracijos ir teisinio sienų kirtimo palengvinimas ir antra nelegalios migracijos aptikimas, nustatymas. Taigi, manau, kad e, klausimai puikiai suformuluoti. Dėkoju pirmininkaujančiai šaliai bei komisijai už bendradarbiavimą. Kvieščiau dabar pereiti prie konkretaus darbo. Ačiū. Kaip sakė kolegos, tikrai esame patikimose rankose ir e, manau, kad dar bus diskusijų, mūsų laukia ir klausimai. Taigi ačiū visiems. Šiuo mes galime pereiti prie kito darbo atvarkės punkto, 11. Tai yra bendrasis 2017 ES biudžetas. E, jis aktualus ir mūsų komitetui. Pone Monika Makovei yra e, nuomonės referentė, taigi ji pristatys biudžeto klausimus. Aš pats trumpai pristatydamas pasakysiu, kad pagal e, kasmetinę biudžeto formavimo procedūrą mes pasikeisime nuomonėmis su biudžeto komiteto pranešėju. Diskusijų e, eiga šiandieną bus tokia. Pirmiausia, išklausysime ponios pranešėjos, e, paskui Ponas, e, tiksliau, kai atvyks ponė Makoviai, ji pristatys e, mūsų prioritetus, lybę prioritetus. Pirmiausia, išgirsime už, už biudžetą atsakingos mens, pono, pono Gier, bet turbūt pirmiausia būtų naudinga palaukti ponios Makovei. Neišsiskirstykite, kai tik tai ponia Makoviai atvyks, posėdį tęsime.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 nežinome, kada atvyks referentė, taigi jeigu jūs nieko prieš, mes pradėkime, o ponia Makovei prisijungs prie mūsų vėliau. Taigi ponui Jansui Gersui. Pirmiausia, suteiksiu žodį, jis pristatys mm, biudžeto prioritetus, prašom. Ačiū gerbiamas pirmininkė gerbėmėji kolegos. Šiandieną, gerbėmėji kolegos, šiandieną e, e, buvo planuota, kad biudžetas bus paskelbtas būtent šiandieną, kad Europos komisija tai padarys. Ir iki šiol e, mums buvo pateikta informacija, kad e, biudžeto E, projekto paskelbimas nukeliamas keturioms savaitėms. E, oficiali priežastis yra ta, kad finansiniai e, poreikiai pasikeitę dėl pabėgėlių krizės ir todėl dar jie nėra pakankamai tiksliai apskaičiuoti. Todėl dabar numatyta, kad paskelbimas bus po Britanijos referendumo. E, tačiau e, konkrečiai šita data nėra susijusi su tuo paskelbimu, tai yra tik tai ironiškai e, pasakyta. Na ir mums tas nukelimas nesukelia didžiulių sunkumų. Mes turime atsisakyti įprasinę, įprasinę e, procedūrą mes turime nukelti, nes mums turi, mes turime organizuoti trišalės dėrybas. Ir e, dabar e, biudžeto procedūra yra tokia, kad pirmiausia taryba turi apsvarstyti komisijos projektą ir po to, kai jis yra pakeičiamas, tik tais tada parlamentas dirba su tuo pakeistu projektu. Tai yra mūsų gairės, kaip yra parengiamas e, projektas rengiantis trišalėms daryboms. Ir e, šita e, procedūra vyks taip, kaip 2014 metais, atsižvelgiant į tai, jog vyko rinkimo, rink, rinkimai į parlamentą. Uh, ir mes turėjome tas e, konsultacijas šiek tiek nukelti. Ir ekspertų komitetai turi pateikti savo nuomonės ir, ir jų nuomonės kartu su kitų komitetų nuomonėmis e, turi būti atspindėtos ir tada yra parengiama bendra pozicija. Ir taip atrodo e, atrodys biudžetas. Na, o dabar Europos parlamentas e, balandžio e, mėnesį e, didžiulę daugumą nubalsavo už direktyvą ir ten buvo paminėta, kad pagrindinės, pamatinės sąlygos dėl biudžeto atsižv... atspinti dabartinę situaciją Europos Sąjungoje. Ir aš esu Libė komitete ir aš e, manau, kad e, AFET e, yra labai svarb, svarbi nuomonė. Mūsų uh, biudžeto komitetas uh, pastaraisiais keliais mėnesiais labai užsieimė pabėgėlių uh, krize ir mes galime daryti išvadas, ką tai reiškia, kokius finansinius iššūkius tai mums kelia. Ir uh, bent jau aš sprendžiu apie situaciją taip, kad e, mes dabar turime mažiau e, prielaidų ir mažiau vilčių manyti, kad e, finansiniai reikalavimai 2017 metų biudžete bus e, kitokia nei šiais metais, šių metų biudžete. Tai yra labai svarbu. E, mes, e, kalbant apie trečiąją biudžeto kategoriją, ten atspindime mūsų politiką dėl kurios sprendžia ir šis komitetas. Ir šita trečioji kategorija buvo išnaudota, na, virš limito. Ir uh, vien todėl, kad mes turime e, lankstumo instrumentą biudžete ir e, spaudžiant Europos parlamentui šitas instrumentas, šita priemonė buvo įvesta. Ir taip mes turime mobilizuoti savo priemonės ir turime padaryti viską, ką galime kaip Europos Sąjunga ir iš finansinės pusės. Ką aš to noriu pasakyti? Kad aš turiu mažai vilčių, kad trečioji uh, kategorija iš naujo nebus dar kartą viršita. Ir taip pat mes turime mažai galimybių taupyti. Ir E, tai sakau tikrai su tam, tikru, tam tikra nuoskauda, nes 2013 e, metais buvo tokių valstybių narių, kurios e, labai gyrėsi finansinė perspektyva. Ir dabar per septynerius metus už, užsienio politikos lėšos pas mus neauga, o kaip tik mažėja. Ir dabar turime pripažinti, kad e, šita vidutinės trukmės finansinė perspektyva e, nefunkcionuoja, kaip e, mes norėtume. Nėra atsižvelgiama į krizę ir kritinę politinę situaciją. Ir tiesiog yra iškelti per dideli reikalavimai, per daug perspausta perspausti šitie reikalavimai. Ir 2017 metų biudžetą mes žiūrėjome remdamėsi būtent šituo kontekstu. Ir mes e, galvojame, kad e, turime peržiūrėti vidutinės trukmės e, finansinę perspektyvą taryba kalba apie peržiūrą, tai yra valstybės narės turėtų tiesiog iš naujo patikrinti savo mechanizmus, automobilius, ar viskas veikia. Ir Europos parlamentas ir biudžeto specialistai į tai žiūri šiek tiek kitaip. Visi sako, kad mūsų lubos yra tiesiog per mažos. Tačiau tai nėra vienintelis e, iššūkis, kurį mes patiriame. Tokia yra situacija, kad virš 3 e, milijonų eurų biudžete turi būti numatyti tam, kad e, Europa turėtų tam tikrą sumą už strateginėms studijoms. Ir tai yra svarbu dar nenusprend, ne, nepaleidus iš akiraščio tų pagrindinių punktų, kurie buvo numatyti 2020 e, m. Europos strategijoje. Ir tai yra jaunimo užimtumo iniciatyva, kova su, ne, su e, skurdu ir taip pat e, Ir taip pat mes nusprendėme naudoti komisijos pateiktus ekonominius e, instrumentus. Mes turime visą tai susijęti daugiau su e, biudžetu. Mes turime europinę e, perspektyvą, mes turime Europos semestrą ir turime visas kitas priemonės, kurios nurodo, ką valstybės narės gali padaryti, kad sustiprintų savo ekonominį e, konkurencingumą. Tačiau manau, kad šitie, šitos priemonės nepakankamai yra susijėtos su E, biudžeto užduotimis ir jeigu būtų artimiau susijęta, tai tada e, biudžetas e, galėtų sukurti papildomą vertę Europos lygmenių. Taigi tokios, tame, tokiame kontekste yra kūriamas kitų metų biudžetas. Aš manau, kad mes kartu su komisija galėtume padirbėti. Žinome, kad biudžeto paskelbimas nukeltas kelioms savaitėms. Tai yra politinis vertinimas, kurį aš norėjau Jums išdėstyti mūsų diskusijų pradžioje ir papasakoti, e, kaip atrodo politinės diskusijos mūsų komitete ir kokias e, pagrindinės sąlygas reikia patenkinti. Iš tarybos mes e, laukiame poveikio įvertinimo. Dabar taryba turi tris e, grupės, tai yra žemės ūkio, ko, e, sa, sanglaudos ir nuolaidų e, draugai, kaip aš sarkastiškai tai vadinu. Ir kiek jie nori skirti pinigų mūsų biudžetui. Tai yra tik tais viena reikšmis požiūris į mokėjimus, kurie yra padaromi. Ir aš manau, kad Pirmiausia, jūs turite pagalvoti apie trečią kategoriją. Aš manau, kad jeigu mes norime pamatyti e, biudžeto pasiūlymą iš tarybos pusės, mes turėtume detaliau pasigilinti į kitas biudžeto kategorijas ir aptarti, ar ES gali savo kai ką leisti regioninėje politikoje ar e, kitose ekonominėse priemonėse. Aš labai lauksiu jūsų pastabų. Ačiū. Much, Jens. Labai ačiū Jansai už tokį uh, sąžiningą biudžeto komiteto vertinimą. Dabar jau atvyko Libio komiteto pranešė, ponė Makovitėgi, prašom. Vyko. Ačiū visiems už galimybę pasikeisti nuomonėmis. Aš norėčiau akcentuoti keletą dalykų. Visų pirma, esu įsitikinusi, kad nepanaudotų arba ne. O, E, efektyviai panaudotų lėšų perkelimas turėtų būti įmanomas. Pavyzdžiui, 2016 metų pabaigoje bei 2017 pradžioje pabėgėlių fondas turėtų būti naudojamas tiesioginiam perkelimam finansuoti. Taip pat e, papildant prieglopščio integracijos fondą ir prisidedant prie naujos biudžeto eilutės skirtos pagalbai netidėliotinais atvejais, labiau tikslinės pagalbos. Antra, aš sveikinu galimybę įtraukti 2017 biudžetą adekvačius resursus e, fronto, Frontexo integravimui į Europos pasienio tarnybos struktūrą ir tam, kad e, išorės veiksmų tarnyba taptų visapusiai prieglopščio politikoje dirbančią agentūrą. Aišku, e, galima daryti nuolaidų, kad būtų galima e, visas už migraciją ir saugumą atsakingas institucijas atleisti nuo 5 procentų tikslo. Trečia, taip pat remiu galimybę Europolo ir Eurojusto išteklius didinti. Tai leistų palengvinti policijos struktūrų žvalgybinių institucijų bendradarbiavimą, palengvintų e, koordinuojant veiksmus, e, bandant atsilaikyti prieš terorizmo grėsmę. Manau, kad išmaniųjų sienų paketas atitinka, tiksliai atitinka Europos saugumo darbo atvarkė ir jam reikia tinkamų finansavimų. Ketvirta. Skaidrumo sumetimai, skaidrumo tikslų kviečiu komisiją mums detaliai paaiškinti, kaip 2016 lėšos būtų e, finansu, e, apskaičiuotos. Norėčiau, kad būtų atskleistas potencialių e, naudos iš šio fondo gavėjų sąrašas. Taip pat svarbu išryškinti sritis, kur bus teikiama pagalba, nes piliečiai turi žinoti, kur bus panaudojamos jų lėšos, o reguliarus poveikio vertinimas taip pat yra reikalingas, kad būtų galima išsiaiškinti, ar finansinė parama atneša naudos jos gavėjams. Ir galiausiai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad iki šių metų birželio antrosios komiteto nariai gali teikti pasiūlymus dėl pilotinių projektų ir pasiūlymo e, praplėsti, išplėsti e, tą e, iš ankstinio vertinimo procedūrą, kurios rezultatai pateikėme Europos komisijai. Vėlgi čia visa, visi šitie pakeitimai padaryti dėl pabėgėlių krizės poveikio. Ačiū. Dėkoju. Ar kas nors norėtų dar pasisakyti, užduoti klausimų. Pone Fidel, prašau. Ačiū pirmininkė. Labai greit, tiksliau, ponė Spinė. Sipel, e, porą aspektų papildyčiau e, abu pranešėjus. Visų pirma, savame suprantama, kai mūsų visuomenės išgyvena E, palankesnius laikus, tai viso biudžeto panaudoti ir neprireikia, tačiau krizės atvejais e, e, tų lėšų reikia. Taigi, arba į mūsų biudžetą turi atplaukti papildomų lėšų, arba jau kalbant apie ateitį, reikia keisti mūsų taisyklės biudžeto panaudojimui nebūtinai lėšas leisti tam, kam jų nereikia, bet krizės atveju jas turėtų būti įmanoma mobilizuoti. Ir dabar vis daugiau suprantame, kad atskirai valstybės narės nėra pasiruošusios reaguoti į mums e, skirtus iššūkius. Ne tik padeda, padėdamos kitoms valstybėms, bet ir pačios įgyvendindamos savo įsipareigojimus. Čia reikia daugiau atsakomybės ir finansinė prasme per europinį biudžetą. Taip pat norėčiau papildydama pasakyti, kad reikia imtis papildomų veiksmų pabėgėlių atžvilgių. Žvelgiant į mūsų visuomenės, matome, kad reikia daugiau priemonių pačios visuomenės skurdui mažinti ir negalime savo visuomenių aukoti pabėgėlių labai. Labai ačiū. Eh, io avrei quattro punti eh, da Pone Virget, dėkoju. Keturi aspektai, kuriuos norėčiau akcentuoti. Praeitais metais buvo uh, publikuota nuomonė. E, kur buvo kviečiama pagerinti gelbėjimo ir paieškos operacijas valstybėse narėse, tačiau šiai iniciatyvai niekada nebuvo asignuota atskira biudžeto eilutė, taigi noriu grįžti prie šio pasiūlymo. Antra, savanoriškų operacijų finansavimas. E, siekiant padėti pabėgėliams, mums tai svarbu, žvelgiant į naujausius Amnesty International tyrimų duomenis, tiksliau apžvalgų duomenis, matyti, jog mūsų visuomenės yra atviros galimybei priimti pabėgėlius. Jungtinė karalystė bei Prancūzija šiuo atveju teigiamai pasisako už pabėgėlių prieimimą. Trečia, teisinė pagalba pabėgėliams. Pabėgėliams norintiems išvengti išsiuntimo atgal. Ir galiausiai asmenų integravimas į darbo rinką Vėlgi, galėtume e, iš ES biudžeto pagal tą pačią eilutę padėti valstybėms narėms vykdant savo veiksmus. Ačiū, daugiau liktai niekas nenori pasisakyti, taigi galbūt ponas Ger reaguos į pastabas. Fidank. Dėkoju. E, tikrai nebuvo labai ilgai jokių prieštaravimų. Aš norėčiau tik tais dvi nuorodas užsiminimus paminėti dėl ponios Mokovai ir ponios Švinėlį pasisakymų. Aš esu ne tik 2017 metų e, biudžeto pranešėjas, bet taip pat ir įvairių agentūrų biudžetų pranešėjas. Ir e, agentūrų e, finansavimo ir personalo klausimai man buvo labai e, svarbus objektas. Aš tą visiškai palaikau. Ir tas reikalavimas, kad 5, procentai, 5 procentais būtų sumažinta personalo agentūrose, šitas tikslas yra šio komiteto vidinis e, e, įpareigojimas, tačiau jį reikia e, išbraukti. Ne tik tai. Apskritai komisija nori mažinti personalą ir aš šitai žiūriu kaip į kokią nesąmonę. Ir kiekviena institucija turi sumažinti 5 procentai savo personalą. Tai reiškia, e, šis e, parlamentas turi e, savo administraciją sumažinti 5 procentais. Tačiau komisija nepaėmė visų a, savo darbuotojų bendrai ir neiškėlė tų 5 a, procentų visiems savo a, darbuotojams. Tik tais konkrečioms agentūroms jie numatė šitą tikslą. Ir E, pavyzdžiui, turime Frontexą, ESO ir taip toliau. Ir ten personalą reikia e, e, mokyti. Reiškia, jie turės tą personalą samdyti iš kitų agentūrų. Bet taigi susidaro tokia situacija, kai e, tai jį liečia visas agentūras. Ir e, iš esmės E, jie jau, tos agentūros jau yra praradusios apie 10 procentų savo e, darbuotojų tam, kad prisilygintų prie kitų agentūrų. Taigi, turiu pasakyti, kad gerbiami kolegos, e, mes pra, pralaimėjome šitą kovą. Mes buvome surengę tarp institucinį sustarimą su taryba ir pasikalbėjome, nesusidarė įspūdis, kad Mes su komisija negalime sutikti e, šioje srityje. Ir e, komisija, taryba yra parengusi sprendimą, kuri mano, kad e, teisingas būtų kitas požiūris, tai yra iš naujo samdyti žmonės. Ir kai kalbėjome apie 2014 metų biudžetą, mes tai tiesiogiai atėjome. Tokia yra situacija ir dabar mes galėtume ir piktintis, man tai atrodo, E, tačiau aš taip pat manau, kad turime reikalauti, jog e, agentūroms nereiktų mažintis personalo. Tačiau, kaip jau sakiau, bet kokiu atveju mes pralaimėjome šitą kovą. Ir e, personalo mažinimas vienoje agentūroje reiškia daug didesnį personalo mažinimą kitoje agentūroje. Ir mes negalime kvesionuoti uh, E, to, kad Frontexe, EASO ir taip toliau personalo mažinimas nebuvo e, nereikšmingas klausimas. Mes turime užtikrinti, kad e, atitinkamai būtų mažinamas personalas visose institucijose proporcingai, nereiškia, nereiškia vienas prie vieno, bet proporcingai. Dėl Libe komiteto pasiūlymų E, mums, biudžeto komitetui, jie atrodo ganėtinai sudėtingi. Ką aš to noriu pasakyti? Aš įsivaizduoju puikiai, kad Libė komiteto e, norai yra užtikrinti, kad būtų aišku, kiek egzistuoja pinigų skirtų e, tam tikrai sričiai. Tai yra, kad būtų pasakyta, kad šitam labai svarbiam politiniam tikslui yra numatyta tiek ir tiek pinigų. Ir kitas dalykas, jūs reikalaujate ir lankstumo, nes e, dabar komisija ir Frontexas savo biudžetuose yra numatę konkrečią sumą, pavyzdžiui, gelbėjimo operacijoms, jeigu jinai yra išnaudojama, Mes turime turėti galimybę e, imti, ir panaudo, imti lėšas iš kitų fondų ir panaudoti gelbėjimo operacijoms. E, tačiau tada tampa, biudžeto, e, tampa tušes biudžeto ramstis. Tada mes turime pradėti procedūrą ir galvoti, ką darysime su šitą biudžeto eilute. Mes turime būti vieningi. Aš tik noriu atkreipti dėmesį kad e, reikalavimas turėti savo nuosavą biudžeto eilutę reiškia skaidrumą, taip, ir didesnį lankstumą, tačiau tuo momentu, kai išnaudojami pinigai, kai e, yra, jie panaudojami gelbėjimui ir paieškoms, tai tada yra galimybė e, daugiau ieškoti pinigų iš kitų šaltinių, tačiau tai mums komplikuoja situaciją. Aš norėčiau tai paminėti tik tais todėl, kad mes užsijimame Libe komiteto nuomonėmis labai intensyviai, mes žinome, koks yra politinis kontekstas, ko jūs reikalaujate. Aš tik tais norėčiau, kad jūs pamastytumėte apie politinius tikslus, kurie e, nebūtinai e, sutampa su e, skaidrumo ir aiškumo tikslais. Aš žinau, kad tai jūs netenkina, tačiau jūs turite tai žinoti, nes e, galiausiai Mes turime e, pasakyti, jog e, tie politiniai tikslai, kuriuos mes visi remiame, ne visada um, mums yra tinkami. Much, Jens, the... Labai ačiū. Mes tikrai mokomės ir biudžeto kabineto. Na, mus spaudžia laikas, dar yra du punktai darbo turkės punktai, ponė Makavinė, bent jūs norėtumėte kažką papildyti labai trumpai. Na, manau, kad tai buvo tinkama diskusija. Dėkuoju kolegams, kurie prasidėjo, mums labai tai svarbu ir, aišku, yra tam tikrų skirtumų, bet e, yra, aišku, kritiniai klausimai dėl biudžeto Bet mes turim ir toliau bendradarbiauti ir dėkoju, kad jūs čia atėjote pas mus, taigi laikykime glaudų ryšį, nes tai labai jautrus e, laikas ir mums taip pat, taigi norime, kad su biudžetu būtų viskas tvarkoj. Dėkoju kolegams, kurie prisidėjo prie diskusijos. Taigi dabar pereiname prie 12 darbo turkius punkto, tai yra kova su korupcija ir tolesnė Kremlio rezoliucija susiję veiksmai. Ir vėlgi noriu priminti, kad 23 spalio yra e, posėdis dėl korupcijos ir, ir pinigų plavimo. Ir čia parlamentas kalbėjo su Libė komitetu, kad rekomendacijos turėtų būti tinkamai gyventintos ir dėl to mūsų komitetas e, dirba e, ties ataskaitą dėl kovos su korupcija ir e, tolesnis su kriminalizacija susijęs veiksmais. Ir vyko paruošiamasis darbas, parengė dar darbo dokumentą ir surengti vieši klausimai ir buvo pateiktos ekspertų ataskaitos ir Э, pakeičiamasi nuomonė su nacionalinėmis ekspertais ir su Italijos kovos su mafija komitetu. Ir išklausysime pranešėją, pana Ferraro, kuris pateiks ataskaitos projektą. Taigi, ponė Laro, žodis jums. Presidente. Bene, cari colleghi, vorrei... Dėkuoju pirmininkė, gerbiami kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti šešėliniam pranešėjui ir visiems darbuotojams už naudingus pasiūlymus mm, rengiant dokumentą. Norėčiau padėkoti ir Libės sekretariatui už techninę pagalbą ir visiems, e, kurie dalyvavo posėdyje. Vakar mm, buvo Čeveni Falkonės nužudimo metinės Ir tai 92 metų, gegužės 23 dieną jis buvo nužudytas kartu su žmonė ir, ir žmona ir asmens sargybiniu. Ir daug žmonių taip pat žuvo. Taigi tikrai buvo pra, žuvo tikrai daug žmonių, daug, daug žmonių neteko gyvybių ir tai turėtų nepraeiti tuščiai. Taigi mes turim e, sustabdyti stabdyti mafijos tipo organizacijos, kurios yra kartais nacionalinis fenomenas, jos veikia taip pat ir įvairiose rinkose ir jos ir, e, pasinaudoja įstatymų skirtumais valstybėse narėse tam, kad plėstų veiklą ir gautų daugiau pelno. Me, buvo parengta rezoliucija dėl organizuoto nusikalstamumo ir e, nu, buvo priimta rezoliucija 13 metų spalio 23 dieną. Tikslas yra sutelkti dėmesį į prioritetinės sritis ir yra būtina uh, parengti pasiūlymus, kaip būtų sustiprinta kova su e, organizuotu nusikalstamumu. Pradinė dalis e, šitos ataskaitos yra, e, ten yra kalbama, kad reikia suderinti egzistuojančius teisės aktus ir perkelti kad valstybės narės perkeltų egzistuojančias priemonės, ir, nu, kurios ir tikslas yra kovoti su e, nusikalstamumu ir pinigų plovimu nacionaliniu lygmeniu. Taip pat yra dar vienas punktas dėl to, kad ES yra Graiko narė ir tas politinis ciklas Europos Sąjungoje turėtų skirti dėmesio asociacijoms, o ne vien tik tai tiems tiksliniams nusikaltimams. Reikėtų žiūrėti, kokios yra rizikingos situacijos, kokie yra institucijų gebėjimai atsiliepti į, ir išpildyti piliečių teisėtus lūkesčius. Kartais daug ką galima, kartais yra palengvinama e, nusikaltėliams. Mes turime dirbti kartu su socialiniais, ekonominiais e, socialinė ekonominė e, užimtumo politika, mes turime surengti Europolį atitinkamą skyrių, kuris komuotų su nusikalstamomis grupėmis ir atitinkami sektoriai turėtų būti valstybėse narėse. Tai yra institucija, kuri galėtų koordinuoti tyrimo veiklą kovoje su organizuotų nusikalstamumu. E, toliau reikia sustiprinti minimalius standartus, nustatyti, e, ir parengti apibriežti, kas yra organizuotas nusikaltimas ir korupcija, kad būtų galima sustiprinti valstybinį bendradarbiavimą, ypač daug dėmesio reikės skirti bendriem, bendroms savokoms, kas yra organizuotas nusikaltamumas ir kaip taip pat reikėtų mm, užtikrinti ir informatorių apsaugą asmenų, kurie dirba procese. Mes pritarėme uh, Europos prokuratūros idėjai, kur būtų nustatytos aiškios galios, taip pat turėtų būti geresnis policijos ir teismų bendradarbiavimas Europos Sąjungos lygmenių, tarp valstybinis bendradarbiavimas šiuo metu yra per ilgas period, procesas biurokratinis ir tai trukdo kovoti su organizuotu nusikalstamumu Europos Sąjungoje. Valstybės narės turėtų padidinti skiriamus resursus ir leisti tarpusavį pripažinimą, įkalčių tarpusavį pripažinimą ir parengtų tinkamą sistemą keistis informaciją. Taigi reikia stebėti pinigų strautus ir žinote, ar šitie iš kur atsiranda šitie srautai, reikėtų taip pat didesnio skaidrumo, atsikamumo, kalbant apie pinigų srautus, ypač kalbant apie europinius fondus ir galtinis patikrinimas turėtų būti, ar pinigai buvo tinkamai panaudoti. Toks patikrinimas yra būtinas ir reikia gerinti atsakamumą ir galimybę išaldyti ir konfiskuoti netinkamai įgytam pelnui. Be to, norime užkirsti kelią, kad į teisėtą ekonomiką įs, įs, įsilietų e, nusikalstamas grupės sprendimų prieimimo procesui daro įtaką valstybėse narės, nar, valstybės narės, e, taip pat jų problemos ir kalbant apie viešuosius pirkimus, ir konkurencija yra iškraipama, kai yra infiltruojas nusikaltas, organizuoti nusikalteliai, turime užtikrinti viešųjų pirkimą sistemą viso Europos Sąjungoje, kad būtų išvengta korupcijos grėsmės, taip pat reikėtų stebėti mm, viešosius konkursus, viešųjų pirkimų konkursus ir visi, kas turi bet kokį ryšį su organizuotu nusikalstamu, negali tokiuose konkursuose dalyvauti. Taip pat e, reikia atitinkami e, sertifikatai išduodami įmonėms valstybėse narėse, tam tikros spirtyse yra e, vairi kriminalinė veikla. E, kuri yra tarp valstybinė. Pavyzdžiui, prekių vaistų, e, žemės ūkio produktų klastojimas Europos Sąjungoje, taip pat narkotikų platinimas, tai yra vienas iš pėdingiausių e, nuskasamų verstos ryčių. Taip pat reikia stengti už, už užkirsti kelią prostitucijai, taip pat lošimai ir netgi lošimų, teisės lošimų organizavimas. Komisija turėtų imtis veiksmų, taip pat mokesčių rojai vadinami neteisėtai gauti pelnai, jie turėtų būti mm, konfiskuojami ir taip pat yra ryšys tarp terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo ir tai reikėtų e, įtraukti dokumentą taip pat, kaip organizuoti nusikaltelį infiltruojasi į fondus, į fondų valdymą, e, kai nu, tie fondai į, e, turėtų padėti integruoti imigrantus, nes yra toks mafijinis į, į, mafija įsiskarbė į pabėgėlių ir imigrantų centrus. Ir tos lėšos, tie fondai, kurie turėtų būti naudojami teikti pagalbą imigrantams, į, į, vis dėlto tampa um, nauja galimybė nusikalstamoms grupėms, kurie teikia paslaugas. Ir daug migrantų kelių e, ir yra organizuojami mafijos. Taigi matome, kaip yra žmonių, koks yra žmonių gabenimas, organų gabenimas, dabartinė šiolikinė vergyje. Ir Be to, atliekų tvarkymas irgi labai svarbus klausimas, kadangi tai irgi yra labai pelningas biznis ir ten irgi stengiasi į infiltruotis mafiją, taip pat ir mm, didžiulių problemų kelia ir branduolinių atliekų tvarkymas. Mano projektas yra tik tai pradžia, ataskaitos pradžia, priminis taškas. Aišku, tik bus pateikta pakeitimų pasiūlymų, kuriuos mes įtrauksime tekstą. Aš norėčiau dirbti bendradarbiavimo dvasia, kad galiausiai galėtume tikrai parengti tinkamą darbą ir galėtume prisidėti prie kovos prieš tūkstančius organizuotų nusikalstamų grupių, kurios įsiskverbė ne vien tik tai į verslą, bet ir į politinius procesus. Ir turi ir veikia žmonių pagrindinės teisės ir mm, paveikia žmonių gyvenimus visose bendruomenėse. Taigi dėkuoju dar kartą šešėliniams pranešėjams ir visiems kolegams, kurie dalyvavo diskusijose. Dėkuoju komisijai, Europolui, Eurojustui, EPRS ir visiems, kurie prisidėjo prie šito projekto rengimo. Ačiū visiems. Labai ačiū už tokį išsamų pranešimą pas mus atvyko ir šešėliniai pranešėjai, taigi išklausysime ir jų. Pradėsime nuo EPP šešėlinio pranešėjo pono Melio. Ačiū. E, Dėkoju Jums už tą pranešimo rengimą. Tai yra tikrai prioritėtinis klausimas, kuris paliečia mus visus. Aš esu įsitikinęs, kad tai e, tikrai turėtų būti, prie jo prisidėti visos frakcijos. Tai tikrai labai svarbus atas e, pranešimas tiek ekonominių, socialinių, kultūrinių požiūrių visose valstybėse narėse. Kadangi mes Europos Sąjungoje svarstome ir reikia, kad e, mes turėtume imtis iniciatyvų ir peržengti valstybių sienas, nes žinome, kad sutarties 83 straipsnis e, už, numato minimales taisyklės e, šitoj srity. Tiesi įprastinėme tiesiekros procese parlamentas ir taryba turi minimales taisyklės, e, bet e, kai yra tarp valstybinės problemos, kur yra sudėtingi atvejai, kai reikia kovoti su šito reiškiniu, kuris yra bendras visiems. Ir atrodo, kad e, teisė, teisės aktų rengėjai taiko minimalius kriterijus, tačiau ES, ES piliečiai nori, kad politikai ir Europos politikai taikytų maksimalias taisyklės ir nu, jas nustatytų. Kadangi Europos projektas turi kovoti su korupcija valstybėse narėse, tiek Europos Sąjungoje, Europos Europa, kuri naudoja bendrijos fondus, kuri yra, kuri yra išleidžiami milijonai mūsų bendroje erdvėjai. Ir e, turėtų turime būti jautrus su korupcija ir turėtume su ją kovoti iš, iš karto, iš anksto. Dėl to mes ir norėtume, kad būtų nepriklausoma prokuratūra Europoje, kurėtų būti aiškiai apibrieštos e, kompetencijos ir kad reikėtų aišku ir e, politinio ir, ir, ir teismų bendradarbiavimo ir ES lygmenių 2020 strategija yra labai svarbi, turėtų būti taikoma ir bet vis dėlto tai daug priklauso nuo kovos su korupcija. Taip pat nereikia pamiršti ir politinio konteksto, kuriame mes dabar diskutuojame. Iš tikrųjų yra finansų krize, kuri tikrai stegia E, Europos, e, Europos vyriausybės Europą. Ir tai tikrai yra prieštarinkas klausimas. E, ir Europos politikai pabrėžė daugiausia sunkumų turinčią šalis, bet ir reikalauju iš jų, kad būtų griežčiausiai vykdomas taisyklės, tačiau patys politikai labai taip e, lengvabūdiškai žiūri į pinigų e, leidimą, bet būtent e, turėtų būti skirtingai, reikėtų komuoti su korupcija ir tikrai yra kultūriniai aspektai, aplinkos saugos aspektai ir, kaip sakė ponė pranešėja, jie kalbėjo apie tą aplink, poveikį aplinkai, tai reikėtų, kad mes visi mobilizuotumės Europos parlamente ir išsiųstume tinkamą žinę ir priimtume tinkamą sprendimą. Tai bent jau PPE vardu aš norėčiau padėkoti pranešėjai. Ačiū. SND e, šešėlinė pranešėja pana Jotovė. Ačiū. Aš norėčiau pradėti nuo padėkos e, poniai Ferrarai už puikų bendrą darbą. Taip pat dėkoju kolegoms šešėliniams pranešėjams už e, labai E, sudėtingą ir nuoseklų darbą, siekiame veiksmingų sprendimų, e, bent jau tam, kad būtų galima įvertinti, kaip gyvyksta ta kova e, prieš korupciją Europoje. Aš pati turiu uh, um, savo nuomonę šio klausimu, nes dviejus metus skiriu šiai temai, čia paminėčiau ir Jekulino pranešimą. O, o dabartinis pasiūlymas tarsi apima viską, kas buvo pasiekta iki šiol. Esame šiek tiek nusivylę Europos komisijos ankstesnė ataskaita, daug daugiau tikėjomės teisėkuros pasiūlymų prasme. Tikėjomės, kad Europa taps ambicingesnė organizuotų nusikalstamumo atžvilgių. E, trūksta bendro apibrėžimo, kas yra korupcija. Lora dabar jūs siūlo apibrėžti ir e, masinį nusikaltimą. Um, valstybėse narėse esama ženklių skirtumų, dėl kurių skiriasi ir baudžiamosios teisės nuostatos ir kovos su korupcija būdai. E, tai apsunkėja. Taip pat tikėjomės konkrečių teisėkoros pasiūlymų, e, pavyzdžiui, dėl e, legalizavimo, sakykime, neteisėtai gautų pajamų ar mokestinių rojų. Deja, tie pasiūlymai komisijos e, pasiūlyme kol kas neįgavo e, konkretaus vaizdo. Jekulina pranešime klausima konkrečiai, kaip reikėtų veikti europinių lygmenių aiškiai matyti, kad institucijos veikia pavieniui, nėra horizontalaus jų veiklos koordinavimo. Tai apsunkina organizuo, kovos su organizuotu nusikalstamumu procesą. Kitas klausimas - viešieji pirkimai ir kaip a, jie suteikia mm, korupcijai dar daugiau galimybių. A, Pone Ferrera pranešime kalbama ir apie tas nusistovėjusias korupcijos praktikas, pavyzdžiui, perkeliant lėšas skirtas migracijai, pabėgėliams, lėšas skirtas migracijos krizai suvaldyti ir jomis pasinaudojant. Deja, tokia situacija pastebėta Katanijoje, kad lėšos skirtos pabėgėliams ir uh, E, prieglopščio prašytojams nusėda kažkieno kito kišenėje. Taigi Katanijoje inicijuotas teisminis tyrimas. Jau kurį laiką kalbame apie tai, kad Europos komisija turėtų teikti teisėkuros pasiūlymus šio, šio klausimu. E, taip, komisijos pasiū, ataskaitoje yra tyrimų išvadų ir rekomendacijų antros ataskaitos tikėjomės šį pavasarį, tačiau ji užtruko. Ir tikiuosi, kad komisija paaiškins, kodėl. E, jau kurį laiką siekdami veiksmingai kovoti su korupcija, siekiame, kad E, visoje Europos Sąjungoje būtų suderinti, suharmonizuoti veiksmai ir jie vyktų visoje Europos Sąjungoje paraleliai. CVN vykdomos priemonės Rumunijoje ir Bulgarijoje nėra pakankamai veiksmingos. Mes manome, kad e, kova su korupcija galėtų būti veiksmingesnė, jei ji būtų įvairiose valstybėse narėse, nekaltinant vieniems kitų socialdemokratai siūlytų e, pataisyti ataskaitą, kalbant apie geresnį e, teisėkuros aktų suderinamumą, kalbant apie kovą su korupcijos apraiškomis trečiosiomis šalimis bei korupcija ES institucijomis. Institucijose atsivažu. ACR praneš, šešėlinis pranešėjas, prašau. Norėčiau pradėti nuo e, akcentavimo, kad ACR e, akcentuoja, e, kaip svarbu turėti europinę strategiją kovai su korupcija, terorizmu, kibernetiniu nusikalstamumu, organizuotu nusikalstamumu. Taigi teigiamai vertiname E, nuomonės projektą. E, komisijos pasiūlyme išvelgėme nemažai tinkamų iniciatyvų, tokių kaip dalintis informaciją, geriau bendradarbiauti teisėkuros institucijų prasme, e, teikti pranešimus apie įtartinus reiškinius, geriau finansuoti šios veiksmus svarbu užtikrinti ryšį tarp organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo, geriau kovoti su priekyba žmonėmis, mums tai esminiai dalykai. Visos šios iniciatyvos, tikiuosi, atsiras ir galutinėme tekste, tačiau yra ir mus neraminančių dalykų, kurie visiems gerai žinomi. Pavyzdžiui, E, iniciatyva dėl Europos valstybės prokuroro. Šiai iniciatyvai nuo pat pradžių nepritarėme, nepritarėme ir greko narių e, plėtimuisi. Dėl visų šitų priežasčių kyla nuogastavimų ir dėl solidarumo. Taigi Norėtume, kad prieš pateikiant galutinę ataskaitos versiją šie klausimai būtų išspręsti, atitinkamos dalis pataisytos, bet šiaip jau tikimės veiksmingo bendradarbiavimo su kitomis šalimis. Ačiū. Labai dėkoju. O Alde frakcijos vardu šešėlinė pranešėja Alde uh, Natalie. Dėkuoju. Na, visų pirma, pradėsiu nuo to, kad reikia pagirti ir, ir padėkoti už šitą pranešimą, kadangi jis yra tikrai geras, nes yra geras ryšys, geras, geri ryšiai tarp ponės Ferrara ir šešėlinių pranešėjų ir kad jie tikrai atsižvelgia į didžiąją dalį visų pastabų, kurias pateikėme siekiant patobulinti tekstą aišku, dar kai kas bus pateikta ir per pakeitimų pateikimą laikotarpį. Na, tikrai dėkoju, nes jie naudoja labai įdomi priemonę, e, parengė, parengė klausimyną e, prokuratūroms ir taip pat konsultacinėme forume, tai yra e, teisininkų forume, buvo labai dėkingi, tikrai dinamiška priemonė ir taip iš, iš, tiesiog išsirituliojo pranešimo formą. Ir mm, siūloma projekto, proje, siūlomas projektas, mm, kaip ten bebūtų, siūlo e, tinkamą praktinį požiūrį ir siūloma pri, suteikti prioritetus ir pabrėžti e, tuos elementus, kurie yra svarbus kai kuriuose e, atininkamuose srityse, kad būtų išvengta dubliavimo ir kad būtų siekiama tikrai atitinkamų tikslų, kai dėl fondų, aišku, reikia pabrėžti priemonės, kurias naudoja skiros valstybės narės. Ir kas, siūlo, kas yra siūloma, tai kad valstybės narės tinkamai perkeltų arba jau yra perkelusios ir taikytų priemonės numatytas Europos lygmenių. Ir e, Europos komisija E, taikys e, pažeidimo procedūrą reikalui esant. Toliau e, dėl projekto ir na, logiška, kad daugiausia dėmesio su, sutelkiama, nes norima pradėti, nurodyti ryšį tarp mokesčių rojų ir pinigų plavimo. Ir čia, aišku, siekiama užtikrinti pinigų atsekamumą, kadangi, kaip mes visi žinome, tai yra aktualus klausimas. Ir kolega tinkamai priminė, bet mes visais atvejais prisimename visose diskusijose tiek e, čia, kad reikia sukurti prokuroro instituciją, kuri būtų nepriklausoma ir stipri. Tai nepriklausomas ir stiprus tai tikrai sunku tai užtikrinti, bet reikia. Ir aš norėčiau tik tai pateikti tris svarbus elementus, kurie galėtų patobulinti tekstą. Tai yra kova su bet kokiu nusikalstamumo interneto, interneto erdvėje. Tai yra esminis elementas ir, na, tai reikėtų užtikrinti tikrai rimtai ir tai reikėtų atspindėti e, tam tikroje teksto kategorijoje, teksto daly, kur e, kalbama apie specialiasias intervencinės priemonės, nes e, nusikaltimas interneto srityje tai būn, yra esminis punktas plaunant pinigus ir taip pat e, kas klastočių atveju, nes na, aš radau tam tikrų skaičių, 675 milijardai eurų Europoje yra iš nusikalstamos veiklos ir jie yra organizuotas nusikalstamumas e, tarptautinių lygmenių tai yra tarp valstybinių lygmenių. Taigi, kalbu apie kokaino, kokaino heroino, kanapių e, gabenimą, nelegalų gabenimą ir priekiavimą. Toliau e, Europos prokuroro institucijos svarba tai yra priemonė, ir jai turėtų būti skiriami atitinkami resursai ir be to ji turėtų vykti savo misiją ir turėtų, kaip įmanoma, daugiau kompetencijų ir neturėtų apsiriboti vien tik tai e, sąjungos finansinių interesų apsauga. Toliau kas yra išaldymas ir kon, prekių konfiskavimas. 11 metų direktyva funkcionuoja ir kaip e, jie jau pradeda nešti vaisių, tačiau uh, E, išvada yra tokia, kad trūksta poros elementų. Tai yra galimybė išaldyti ir konfiskuoti e, turtų vienu, vieno iš sutoktinių arba e, paveldėtojo kai sąlygos nėra tinkamai patikstintos, nes kartais suprantame, kad reikia daryti tai labai greitai ir pavyzdžiui, turtas arba pinigai perduodami artimiesiems ir tai trukdo tyrimą ir trukdo būdžiamąjį persekiojimą ir trukdo ir policijai, ir teisėsaugos institucijoms mm, išradyti arba e, areštuoti šitas lėšas. Taigi yra e, tokia galimybė lengvai išsisukti. Ir toliau mm, korupcija ir organizuotas nusikalstamumas, tai tikrai yra didelė didelis finansinis smūgis ir e, aš manau, kad mes galėsim pasinaudoti šitą pranešimu ir galėsim reaguoti ir veikti, nes tokie dalykai e, kelia didžiulę grėsmę teisės viršinybė, teisiniai valstybė ir mes turėtume dar, aišku, šiek tiek patobulinti tekstą, kad e, visos tarptautinės priemonės būtų tinkamai gyventintas ir vykdomas. Ačiū. Thank you. And... Uh, Dėkoju. GUE frakcijos šešėlinis pranešėjas ponas Dijo. Dėkoju, pirmininkė. Taip pat e, norėčiau prisiminti tai, ką sakė Natalie Grisbeck. Mes su šešėliniais pranešėjais kalbėjome e, įvairiais E, įvairio, įvairiomis progomis ir mes norime labai padėkoti pranešėjai už tai. E, buvo išsakytos kelios e, mintys. Pirmiausia, mes turėtume išvengti tokio perpošto pranešimo, kaip galėtų eglutės, kur būtų pasirinkti tik tie dalykai, kurie jūs labiausiai domina. Tačiau galiausiai e, bendras poveikis gali būti mažesnis, nes čia tiek daug visko prirašyta. Aš manau, kad pranešiai, pranešimas yra tapęs glaustas. Tačiau taip pat turėtume vengti tokios situacijos, kad Europos parlamentas karts nuo karto patenktų, pat, parengtų įvairias rekomendacijas ir kad uh, mes aptartume tai, o paskui e, per plenarinę sesiją įvyktų diskusija ir taryba su komisija pasakytų labai ačiū, buvo labai naudinga, mes e, dabar galime Mm, tęsti savo darbą. Mums reikia konkrečių rezultatų, todėl aš norėčiau pateikti konkrečių pakeitimų dėl šito pranešimo. Tai yra, mes norime viską sukonkretinti, ko mes tikimės iš tarybos, komisijos ir valstybių narių ir kada mes to tikimės. Pateiksiu Jums keletą pavyzdžių. Kai kalbame apie korupciją, esame matę, kad kokios rekomendacijos buvo pateiktos mm, dabartinėje, dabartinėje pranešime. Man nerima kelia tai, kad valstybėse narise buvo kontaktiniai asmenys susiję su kova su korupcija ir padėjo keistis informaciją. Ir taip pat e, taryboje buvo diskutuojama apie tai, tačiau aš nematau, kad būtų pateikta informacija apie padarytą pažangą. Komisija pateikė vieną ataskaitą apie kovą su korupcija valstybėse narėse visų pirma. Mes vis dar laukiame antrosios ataskaitos, kuri buvo keltą kartų at E, nukelta, aš jos noriu dabar. Noriu, kad ji būtų nuosekli ir kad būtų taip pat įtraukta į ją kova e, su korupcija ES institucijose. To trūksta ankstesnėje ataskaitoje. Manau, kad e, mes komisijoje ir tarybai turėtume nurodyti konkrečius reikalavimus, konkrečius terminus ir kad būtų viskas labai aišku, kad tiesiog, kad su komisija ir su taryba būtų uh, padarytos labai gražios e, rekomendacijos. Komisija buvo nepakankamai efektyvi, kai buvo įdėgiamas stebėsenos mechanizmas pagal Junktinių tautų konvenciją prieš e, korupciją. Ir e, aš nematau, kad <clears throat> ataskaitoje būtų paminėtas EBPO. Ir EBPO taip pat skundžiasi dėl to, kad trūksta išteklių valstybėse narise, kad e, nėra įsipareigojimo kovoti su korupcija, kai vyksta kišininkavimas tarp įmonių. Ir visame tame kontekste manau, kad mes turėtume e, numatyti pastraipą, kurioje būtų e, kalbama apie uh, Um, administracijos nusikalstamumą. Čia neturime pakankamai išteklių ir uh, valstybės narės tikrai turi daug prioritetų ir aš norėčiau, kad uh, šitame pranešime būtų išdėstyti aiškus, konkretus prioritetai tiek komisijai, tiek mums, tiek aišku valstybėms narėms, kad negalėtume pasakyti, kad šiandieną kalbame apie kontrabandą, rytoj apie pinigų plovimą, o po rytą apie korupciją. Matome, kad nei vienoje iš šitų sričių nėra pakankamai mm, išvadų padaryta. Ir e, nėra labai aiškaus, aiškios atrankos. Jeigu e, ir vyksta korupcija, tai mums reikia ir išteklių. Manau, kad tai yra sritis, kuri buvo ignoruojama Europos Sąjungoje yra organizuoto nusikalstamumo forma, kuri specializuojasi parduotuvių e, plėšimais. Vakar labai intensyviai buvo e, diskutuojama su organizacijomis iš mažmeninio sektoriaus. Ir jos teigia, kad tai reiškia labai didelius nuostolius. Ir ne, tai, kad mūsų darbuotojų a, e, savininkai yra a, labai, e, mūsų vardotuvių savininkai yra labai sunerime. Jie patiria labai didžiulius nuostolius. Europolas yra įpareigotas surinkti nacionalinių lygmenių esančius duomenis. Jie tam neskiria prioriteto. Tuo pačiu metu mes matome, kad labai uh, E, didelė spraga tarp Europolo analizės ir to, ką nacionalinių lygmenių daro policija ir e, prokurorai. Jie nepanaudoja ten esančių duomenų. Mes matome, kad ES yra surinkta daugybė pinigų ir mes e, klausime komisijos, gal jūs galėtumėte mums papasakoti, uh, E, kokie duomenys iš kokios duomenų apsaugos e, sistemos buvo panaudoti, kaip tai yra tarpusavėje susiję ir kaip mes galėtume panaudoti šitos duomenys. Netgi komisija neturi bendro e, išsamaus vaizdo, tai yra labai rimta problema, kuri mums kyla ES lygmenių. Mes neišdėstėme tinkamų prioritetų, mes neturime efektyvių būdų, kaip mes panaudosime šios duomenys. Galbūt mes duomenų turime per daug, gal yra problema, galbūt mes pamiršėme esminius duomenis. Taigi aš manau, kad kalbant apie šitą organizuotą nusikalstamumo formą, reikia į tai atsižvelgti. Aš pateikiau detalius pakeitimus. Ar, ar, ar tai turėtų būti įvardiamas kaip atskiras nusikaltimas, ar valstybėse narėse yra sunkinančių aplinkybių numatytų šiuo atveju. Taip pat norėčiau, kad šitame pranešime būtų atspindėtos ankstesnės išvados. Mums reikia suderinti materialinę baudžiamąją teisę. Ir aš norėčiau sąsajo su procedūrinėmis teisėmis, nes mes teisinė pagalboje darome pažangą ir mes jau uh, E, esame pabaigę paketą, dėl kurio buvo susitarta kažkada anksčiau, ar mes sutarėme su tuo, kad atsakovai neturi procedūrinių teisių. Mes turėtume taip pat nepamiršti, kad sistema turi būti sąžininga ir visi turi teisę į sąžiningą teismą. Ir tai yra tik kelios pastabos. Mm, nežinau, ar panešė labai rimtai tai pasižiūrės, jinai, aišku, uh, E, dirba labai konstruktyviai ir mes turėtume galėti e, daug, daugiau pridėti prie šito pranešimo. Aš linkiu sėkmės. Really... Labai ačiū. Labai malonu, kad vyksta tokia išsami diskusija šią temą. Ir mes turime tam laiko. Mes e, kaip ir dirbame pagal tvarkaraštį, tačiau 12 pradėsime balsavimą, tad mes turime uh, suspėti ir ne vienas kolega norėjo pasisakyti. Būkite, kalbėkite trumpai. Ar jūs kalbėsite frakcijos vardu? Iva Žoly buvo pranešė, taigi pasakykite savo ir žaliųjų vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Aš kalbu Iva Žoly vardu, ji čia negalėjo dalyvauti. Pirmiausia, Norėčiau padėkoti poniai Ferrara už pranešimo projektą dėl kovos su e, korupcija. Ir šitas pranešimas parodo, kad reikia daug ką nuveikti, kad geriau galima būtų kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir su įvairiomis korupcijos formomis. Pranešime išdėstytos įdomios korupcijos e, formos, pavyzdžiui, Europos e, teisės aktų prieimimas kovo, kovojant su lengvatinėmis apmokestinimo zonomis, ir, e, nes tai padeda plauti pinigus ir e, padeda nusikalstamoms grupuotėms bei teroristams. Taip pat yra labai svarbu priimti e, europinius teisės aktus. Prieš tris savaitės Eurogrupė pateikė direktyvos projektą šiuo klausimu. Kalbant apie LuxLeaks ir Panamos dokumento skandalus, labai svarbu imtis veiksmų šioje srityje. Todėl mes raginame Europos komisiją kiek įmanoma greičiau priimti pasiūlymą. Be to, e, Europos prokuratūros įsteigimas yra esminis dalykas, kad geriau būtų apsaugoti ES interesą ir kovojama su korupcija. Labai svarbu, kad e, tarybos, kad e, tarybos dėrybos būtų baigtos ir kad būtų kovojama su pavam sukčiavimu. Mes pateiksime pakeitimus, kurie mums atrodo būtini. Ir mes sveikiname šitą projektą pranešimo projektą, nes tai yra geras pagrindas diskusijoms. Ačiū. Kiek visi šešėliniai pranešėjai pasisako, pasakė. Ir dabar tai tik tai suteikia patikimumą šitam pranešimui. Dėkuoju. Liko trys nariai ir baig, uždarau sąrašą, nes mes 12 val. turėsime balsuoti. Barbara Spinelli, Ervei Šlain ir Ana Gomes. Ponas Rada, kolegos tik labai trumpai prašom, nes turime dar vieną klausimą ir po to balsuosime. Taigi, Barbara Spinelį. Norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų pranešimą ir dėkoju už tai, kad priminėte apie Giovanni Falkonį nužudimą. Nes labai svarbu, kad Europos žmonės žinotų, kas e, vyko Italijoje. Kągi mes sužinojome iš to, kas vyko Italijoje. E, situacija prasta su mafija, mafija žudo žmonės. Jeigu mafijai sekasi, kaip yra dabar, tai reiškia, jie yra persmelkę ekonomiką ir valstybės tarnybas. Ir netgi Romoje, Italijos sostinėje, matėme, kad tai vyksta. Svarbu suvokti, kad viena iš Europos sostinių yra mafijos rankose. Laura pateikė puikų pranešimą, norėčiau tik tais porą dalykų mm, priturti prie prokuratū, kalbant apie prokuratūrą. Mūsų frakcijoje ne visi pasisako už mm, Europos prokuratūrą. Aš esu už stiprią nepriklausomą prokuratūrą. Tačiau taryba e, turi tam tikras, parodo tam tikras tendencijas. Tai yra bus e, sukurta institucija, kuri e, padės sukurti struktūrą nediskriminuojant. Žinome, kad duomenų yra e, daugybė, didžiuliai srautai ir jie yra nesutvarkomi. Taip pat džiaugiuosi, kad Laura paminėjo kitą svarbų dalyką. Svarbus yra valstybės tarnybos apibrėžimas ir organizuoto nusikalstamumo apibrėžimas, ypač kai kalbame apie kovą e, su nusikalstamumu. Italijoje egzistuoja nusikaltimas, kuris yra susijęs su mafija. Tai kontroversiškas klausimas. Mes turime šitą teisės aktą ir man atrodo, kad labai svarbu, jog šita e, savoka būtų atspindėta mūsų pranešime ir įtraukta į Europos teisės aktus. Ačiū. Elišlein. Labai dėkoju pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai Laurai Tererai už pranešimą. Noriu padėkoti ir visiems šešėliniams pranešėjams už šitą labai svarbų darbą. Taip pat dėkoju už tai, kad e, priminėte Giovanni Falconi nužudimą ir e, tas žudinės Amakapači. Mes kaip europiečiai ir e, italai turime tai prisiminti. Mes turime dirbti Krim pagrindu šiandieną mafija veikia visur Europoje ir jie išnaudoja bendrąją rinką geriau negu kiti, tad mums reikia efektyvių e, priemonių, kad kovotume su mafija, kitaip nuo pat pradžių būsime pralaimėję tą žaidimą. Aš manau, kad yra gerai susikoncentruoti ties e, geresnių teisės aktų harmonizavimo Europos lygmenių. Mes turime apibriežti organizuotą nusikalstamumą ir susijusius e, nusikaltimus. Taip pat turime nepamiršti aplinkosaugos teisės aktų ir dalyvavimo atliekų versle. Dėl to, kad mafija dalyvauja e, teis, e, teisėtoje ekonomikoje, tai reiškia, kad ištekliai yra e, prarandami. Ir mes, kaip piliečiai Europos lygmenių, turime geriau bendradarbiauti teisinėje srityje. Labai gaila, kad negalime užtikrinti geresnio bendradarbiavimo. Sutinku, kad pranešėjai turi būti apsaugoti geriau, mums reikia direktyvos, kuri numatytų jų apsaugos minimalius standartus ir svarbu imtis veiksmų dėl lengvatinio apmokestinimo zonų, kad užkirstume kelią pinigų plovimui. Mums reikia stebėti Europos lėšas, kurios yra skiriamos prieimimo centrams. Dėl lošimų. Norėčiau paminėti ir sustarimo dėl varžybų rezultato klausimą, nes e, tokiu atveju, kaip kolega iš Aldė minėjo, reikia konfiskuoti lėš, e, tokiu būdu gautas lėšas. Tai yra esminė priemonė. Mes laukiame komisijos tyrimo dėl galimos. naudos kuri būtų gauta konfiskavus lėšas ne nuosprendžio būdu. Labai lauksime jūsų nuomonės. Ačiū. Ačiū, Eli. O dabar pamokomis. Ačiū. Esu nuoširdžiai dėkinga už šį pranešimą. Tikrai padėsiu, prie, prisidėsiu prie jo tobulinimo. Uh, praneš, e, pakeitimų e, pavydalu. Dėkoju Larai Ferrari. E, tikrai svarbu teisės aktų turėti teisės aktus dėl perspėjimų, dėl viešo prokuroro, dėl turto konfiskavimo ir to, kuo mes turėtumėm užsijimti, kad būtų panaikintos spragos kovos su pinigų plovimų srityje. Kalbame ne tik tai apie mafijos infiltravimąsi į teisėtą ekonomiką, kalbame apie įsiliejimą į mūsų e, politinę sąrangą, institucijas, baudžiamosios nusikalstamos grupuotės e, tiesiog užvaldė e, visas mūsų politinės institucijas. Jos valdo mūsų valstybių narių politinės galias, politinės partijas. Ir tai atskleidžia pan, Panamos um, dokumentų skandalas. Kalbame ne tik tai apie mokestinį sukčiavimą ir mokesčių vengimą, bet apie labai palankių sąlygų nebaudžiamumui sukūrimą. Ir tai ne tik tai e, neleidžia mūsų bankų sistemoms Europoje, bet ir pramoniai, kuri įgalina bankų sistemas funkcionuoti, tai paverčia a, pinigų plovimo mašina. E, tai a, pranešimo e, tikslas. A, mes e, tyriamajame komitete, kuris buvo suburtas Panamos dokumentų skandalui tirti, tai aptarsime. Taigi klausimas, kada bus pasiūlytos konkrečios priemonės, e, negirdėjau tokių pažadų, tikėčiausi, kad po 2014 turėjo atsirasti e, naujas pranešimas, nauja ataskaita, kur turėjo būti keliami visi šitie klausimai, apie kuriuos ponė Ferrer ir kalba. Ačiū, Ane. Ir galiausiai ponas Radė. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Atsiprašom techninės problemos. E, šį pranešimą vertinu kaip subalansuotą. Čia yra priemonės, kurių prašome kurį laiką. Pavyzdžiui, išplėstas bendradarbiavimas tarp teisės saugos institucijų, taip pat sustiprinta Europinio valstybės prokuroro tarnyba labai svarbus koordinuotas atsakas prie prieš organizuotą nusikalstamumą. Norime pagerinti mūsų piliečių gyvenimą, e, padaryti mūsų miestus saugesnius. Svarbu, kad ES valdytų įstatymas, teisė, o ne e, baudžiamosios grupuotės. Taigi jau čia Bruselėje mes turime pradėti įgyvendinti priemonės, kad veiksmingiau kovotume su e, nusikalteliais. Ačiū. Labai ačiū visiems, ačiū už lakoniškus pasisakymus. Mes e, e, laikomės tvarkaraščio. Dar kartą noriu padėkoti Laura Ferrarai už tokį puikų pranešimą. Iš tikrųjų. <coughs> gerai, kad paminėjote Giovanni Falcone. E, labai tinkamas laikas ir proga tai padaryti. Tačiau ne vienas šešėlinis pranešėjas sako, kad pranešimas yra galimybė išdėstyti Europos parlamento prioritetus ir būtent kalbėti apie e, patikimumą, proceso ambicingumą. Labai svarbu orientuotis į pranešime išsakytas pastabas ir rekomendacijas, taigi dar kartą ačiū pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Taigi, kolegos, Lora, ar norėtumėte baigiamą žodį tarti trumpai? Ne. Puiku. Tuomet iki e, gegužės 31-osios 12 dienos vidurdienio galite pakei, pateikti pakeitimus šiam pranešimo projektui. Ačiū visiems. E, mums dar liko vienas trumpas punktas prieš pradedant balsuoti 12 valandą. Tai atsakymas raštu. E, sausio e, 29, dieno, 29 dieną Ignacio Kararo komisijoje pateikė klausimą, į kurį ši atsako raštu. Tai yra klausimas dėl galimo nelydimų nepilnamečių teisinio, te, teisų pažydimo Sicilijoje. Atsakymas dėja vėlavo, nepagristai vėlavo. E, ponas Korao E, sausio 29-ąją. Šį, e, e, šį klausimą perdavė pagal 130-ąjį straipsnį. Dėja, komisija laiku atsakymo nepateikė. Ponas Kora, pristatykite trumpai, koks taigi yra jūsų klausimas, kokia jo esmė. Sì. Grazie Presidente. Dėkuoju, pirmininkė. Na, Italijoje, ypač mano regione, Sicilijoje, e, daug metų jau patiriame tokių migrantų spaudimą ir yra daug užsieniečių, nepilnamečių, nelydimų nepilnamečių ir per pastarusius metus buvo 450 užsieniečių nepilnamečių ir aišku, yra tam tikri reikalavimai, kaip, pavyzdžiui, globos darbuotojams, pavyzdžiui, kokios tai yra išlaidos per dienai, tai yra 75 eurai, 45 eurus e, vidaus reikalų ministerija, o e, savivaldybė e, likusią dalį. Bet savivaldybės dalį neturi pinigų, kad pateiktų tą likusią dalį. Tai reiškia, kad reikalavimai globos centrams, prieglapšio centrams mm, trūksta ir jiem darbuotojams algos nemokamos mokesčiais mėnesiais ir e, yra prastesni globos standartai ir išlaidoms e, turi užtekti tų 45 eurų. Ir dėl to e, nepilnamečių teisės nėra ginamos. Ir aš siunčiau tokį klausimą komisijai sausio 29 dieną, klausdamas, ar komisija apie tai žino ir ar mano, kad, ar ne, nemano, kad nepilnamečių teisės yra pažeidžiamos ir ką galėtų, pa, kaip galėtų padėti šiems nepilnamečiams, nedidėmėms nepilnamečiams. Toks buvo klausimas. Ačiū, ačiū už glaustumą. Taigi klausimas, ar komisija žinojo apie situaciją ir dabar klausimas komisijai, bet vėlgi prašytume glūstai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes e, tikrai daug, e, daug susitelkėme ties šitą klausimą, kurį reikia pateikti atsakymą raštu. Mes tikrai labai. Mm, atsiprašome, kad vėlavome atsakyti į klausimą, nes klausimas dar yra svarstomas. Mes tikrai žinome, kad tas vėlavimas yra ilgas, dėl to gailimės ir kad kai kurie nepilnamečiai yra patekę į sunkę padėtį. Ir mes tenksime pateikinti atsakymą kaip įmanoma greičiau ir pateiksim jums papildomą informaciją, jeigu to reikėtų. Dėkui. Well, I mean, I think that's a sensible answer from the... Na, Tai, nežinau, čia rimtas atsakymas, tai labai rimtas klausimas. Jūs pažydėt terminą ir na, nariams šitame komitete tikrai reikia atsakymų laikų. Mes suprantame, kad jums yra didelis spaudimas, na, bet kaip ten bebūtų, jūs sąžininkai atsakėte ir mes lauksime atsakymo į pono Krau klausimą, nes tai klausimas labai svarbus, nelydimų nepilnamečių klausimas, taigi Pone Krau, taip yra ir mes stebėsime, ar gausim atsakymą ir tikimės, kad jis bus. Ar norėtumėte papildyti? Ma cosa posso, cosa posso aggiungere? Na, ką galėčiau papildyti, pirmininkė, mes tikimės, kad atsakymas bus patiktas kaip įmanoma greičiau. Mes stengiamės kad e, viskas bus padaryta laiku, jeigu ne, tai e, institucijos tiesiog neteks pasitikėjimo. Ar, pavyzdžiui, gal pirmininkų suėgoje, ar kur kažkur reikėtų numatyti mechanizmus, kurie geriau veiktų ir mm, užtikrintų geresnį tikrumą. Na, mes tokį mechanizmą naudojame ir atskaitinkumo klausimus sprendami. Dėkuoju Jums, dėkuoju komisijai už E, atsakymą, taigi laukiame atsakymo tinkamų laikų. Taigi gerbėme kolegoms, dabar trijų minučių pertrauką, kad galėtume pasirengti balsavimui, kuris vyks 12 valandą. Dėkuoju. Prašome parengti korteles, atsineškite, jeigu neturit. Oh, colleagues, uh, please take your seats and we'll begin. Gerbiami kolegos, prašome susėsti ir pradėsime balsavimą. Okay. Oh. So colleagues, uh, take your seat. Kolegos, prašome susėstis ir pradedame balsavimą. Pirmiausias, pirmasis balsavimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros Tai yra nuomonės projekto tvirtinimas kartu su pasiūlymų dėl Europos e, jūrų sienos ir pasienio. Mes pateikėme du pasiūlymus Europos jūrų saugumo agentūrai ir taip pat Europos žvejybos kontrolės agentūrai. Taigi balsuojame dėl e, nuomonės dėl Europos jūrų saugumo agentūros. Iš karto pradedam balsuoti ir visi pasiruošė ir balsuosime taip pat dėl kompromisų. Balsavimą pradedame. Ar visi balsavo? E, darom trumpą pauzę, kol kolegos balsuoja. Ir ponas Diezdamir balsuoja rankos pakelimu. Visi balsavo, balsavimas baigtas. E, patvirtinta 48 e, kažkaip balsavo, 41 už, 7 prieš Taigi galutinis balsavimas ir mm, balsavimą pradedam. Balsavimas baigtas. Pritarta 44 už 7 prieš, niekas e, nesusilaikė. Sveikiname poną Pabrik. Toliau kitas antrasis balsavimas rekomendacijos projektas ES ir Perų Respublikos sustarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju. Pranešėja yra ponė Marija Gabriel ir pirmiausia pasuojam dėl rekomendacijos projekto, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas pritarta, 50 už, e, vienas prieš, niekas nesusilaikė. Čia balsa, galutinio balsavimo nėra, taigi čia yra, jau prabalsavome. Ir dabar nuomonės projektas dėl Europos kelionės dokumentas, naudojant neligyvenančius e, asmenys. Pranešėjas yra Martina Anderson. Jeigu pranešė nori, nenori nieko pasakyti, tai iš karto perinim prie balsavimo. Ir balsavimą pradedam. Balsuojam dėl antro pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Penktas pakeitimas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas. Balsuoti pradedam. Balsuoti pradedam. baigiam. Patvirtinta. Septintas pakeitimas. Balsuoti pradedam. Baigiam. Patvirtinta. Aštuntas ir devintas pakeitimai yra identiški. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas. Balsuoti pradedam. Baigiam. Patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Patvirtinta. Dvyliktas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Patvirtinta. 13 pakeitimas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Patvirtinta. 15 pakeitimas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Patvirtinta. 14. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Patvirtinta. 16. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Patvirtinta. Dekompromisas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Patvirtinta. Dvidešimtas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Patvirtinta. 21. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Patvirtinta. 22. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Patvirtinta. 23. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Patvirtinta. 24. Balsuoti pradedam. Baigiam. Patvirtinta. 25. Balsuoti pradedam. Baigiam. Patvirtinta. 26. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Patvirtinta. 27. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Patvirtinta. C kompromisas. Balsuoti pradedam. Baigiam. Patvirtinta. 28. 35. Pakeitimas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. B kompromisas. Balsuoti pradedam. Baigiam. Patvirtinta. 38 pakeitimas. Balsuoti pradedam. Baigiam. vienu balsavusiu per daug. Balsuoti baigiam. Patvirtinta. 39 pakeitimas, balsuoti pradedam. Baigiam. Patvirtinta. 40 balsuoti pradedam. Baigiam. Pritarta. 42. Mm, balsuoti pradedam. Baigiam. Patvirtinta. E kompromisas. Balsuojam dėl atskirai, dėl dviejų dalių. Pirma dalis. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Patvirtinta. Antroji dalis. Balsuoti pradedam. Baigiam. Baigiam. Pritarta. 43 pakeitimas. Dar 46, 46 pakeitimas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Atmesta. 47 pakeitimas. Balsuoti pradedam. Baigiam pritarta. 48 balsuoti pradedam. E, ar dėl, norite, kad dėl 48-50 imtinai balsuotume kartu? Taigi pakeitimai nuo 48 na, geras pasiūlymas, tačiau nepaskubėsim. 48. E, balsuoti pradedam. Baigiam. Pritarta. 49. Pakeitimų pasiūlymas. Balsuoti pradedam. Baigiam. Pritarta. 50. Pasiūlymas. Balsuoti pradedam. Baigiam. Baigiam. Pritarta. 51 pasiūlymas. Balsuoti pradedam. Baigiam. Pritarta. 52. Balsuoti pradedam. Baigiam. Pritarta. 53. Balsuoti pradedam. Baigiam. Pritarta. 54. Balsuoti pradedam. Baigiam. Pritarta. 55. Balsuoti pradedam. Baigiam. Pritarta. 56. Balsuoti pradedam. Baigiam pritarta. 57 balsuoti pradedam. Baigiam. Pritarta. 58 balsuoti pradedam. Baigiam. Pritarta. 59 dėl išbūkimo balsuoti pradedam. Baigiam. 59 pakeitimis. Pritarta. 61 balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Pritarta. 62 balsuoti pradedam. Baigiam pritarta. E, kas atujamosios dalis, pirmoji, balsuoti pradedam. Baigiam. Pritarta. Ir dabar e, balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Balsavimą pradedam. Balsuoti baigiam. Pritarta. 53 už vienas prieš du susilaikė. Sveikiname pranešėją.